So, colleagues, friends. Mėly kolegos, brangus draugai, nepaprastai smagu matyti jūs čia visus susirinkusius. Po tikiuosi jūs a, a, patostokų, kurios jums padėjo pailisėti. Aišku, per tą laiką įvyko daug įvykių ir nemažai šių liūd, mažai liūdnų, a, nužudimų, persekiojimų ir kitų liūdnų įvykių. Reiktų šiandien darbą pradėti nuo darbo tvarkės patvirtinimo, ar galime ją patvirtinti. A, tiesa, visus noriu pasveikinti su naujaisiais metais ir tikiuosi, kad darbo tvarkę galime patvirtinti norėčiau informuoti, kad kaip visuomet šis posėdis yra transliuojamas internetu, kameros automatiškai nukrypsta į asmenį, kurio mikrofonas yra įjungtas. Pone Veržyje, jūs e, dėl darbo tvarkos kiek vėliau žodį gausite. Taigi, e, posėdis transliuojamas internetu. Noriu priminti, kad vos tik įsijungia mikrofonas, jūs nukrypsta kameros. Taigi, prašau prieš pradedant kalbėti, mm, įsijungti mikrofoną. Nepamirškite, kad e, mus verčia vertėjai, todėl prašau kalbėti aiškiai, lietai. Aš pripažinsiu, kad pati nesu tobuliausia kalbėtoje. Taip pat svečiai, kurie sėdi šalia kalbančiojo, turėtų žinoti, jog juos gali parodyti kamera. Taip pat e, dėl tos priežasties nereiktų vaikščioti prieš kalbantįjį ir atsistoti tarp jo ir kameros. Ir jeigu norite pasikalbėti asmeniniais reikalais, prašau išeiti iš salės. Pone Veržė. Lorda Dižūr. Oui, madame la... Dėl vedimo tvarkos. Taip, ponė pirmininkė. Uh, tiksliau, tiks, tikriausiai žinote, kad gruodžio viduryje Tunis, Tunise vyko neramumai ir situacija dramatiškai pablogėjo šį savaitgalį, kadangi 20 ar net 30, gal net apie 50 žuvo trijose, trijose regionuose. Atsižvelgiant į diskusijas, kurios vyko šiame komitete, nemanau, kad šiandieną galėtumėme leisti savo ne, nekalbėti apie tuos klausimus. Aš manau, kad Tuniso vyriausybė rodo tikrai savo veidą ir aš manau, kad mums reikia apie tai pakalbėti. Pirmininkė, kaip žinote, daug politinių frakcijų siūlė surenkti diskusijas plenarinėme posėdėje šią temą taip žinau ir mano frakcija tą darė ir aš tikiuosi, kad kitos frakcijos taip pat ir aš tikiuosi, kad kitos frakcijos prie mūsų iniciatyvos prisijungs, nes iš tiesų yra ribos viskam, tai, ką matome e, internete, tuos vaizdus yra tiesiog na, nepakeliama, tai to negalime toleruoti. Ačiū ponė Veržėt, esate visiškai teisi. Dabar norėčiau pasiūlyti patvirtinti protokolus spalio 14 dienos posėdžio. Jeigu nėra prieštaravimų, tai protokolus laikysime patvirtintais. O dabar pirmininko pareiškimai. Tikrai tenka apgailės stauti, jog per atostogas atsitiko daug įvykių ir ne visi jie džiuginantis, reikia jų, apie juos tarti keletą žodžių. Norėčiau priminti, kad prieš žiemos petrauką, prieš kalėdas ir naujosius buvo paskirta Sakarovo premija ir buvo patvirtintas e, kasmetinė ataskaita, kurią pareikė ponė Andrikienė. Taip pat e, reikia pažymėti, kad būtent šis dokumentas e, taps mums pagrindu e, daug reikalauti iš vyriausiosios įgaliotinės ir raginti ją aktyviai veikti. Reikėjo pasveikinti ponę Andrikienę su puikiai parengtų dokumentu. Dar norėčiau pasidžiaugti e, kad iš vyriausiosios įgaliotinės gavome informaciją apie išorės veiksmų tarnybos e, e, tarnyboje vykstančius e, paskirimus ir nemažai iš jų yra džiuginantis ir džiaugiuosi, kad kohom nuolatinis pirmininkas yra paskirtas ponas Engelbert Toerman iš Austrijos Nebejoju, kad mes su juo puikiai bendradarbiausime, tikrai nepaprastą patirtį turintis žmogus. Ir šią informaciją ponia Ešton mums pranešė prieš pat e, kalėdas. Taip pat galime pasidžiaugti, kad e, vyriausiai įgaliotinė sutiko su mūsų reikalavimu sukurti išorės veiksmų tarnyboje direktoratą atsakingą už žmogaus teisės. Taigi dabar mane domina, ar ponia Nois yra salėje, ji turėtų netrukus, e, turėtų prie mūsų prisijungti, ji e, buvo nominuota e, vadovauti šio direktorat, šiam direktoratui. Aišku, mes su jie tikrai glaudžiai ir sėkmingai bendradarbiausime. Apie šį klausimą kalbėsime išsameu kiek vėliau per posėdį. Taigi prisiminkime, ką e, nuveikėme dar iki žiemos atostogų, buvo priimta nemažai svarbių e, rezoliucijų dėl žmogaus teisų, Afganistanas, Malazija. Taip pat noriu priminti, kad m, pastarasias pusantros savaitės e, e, viešėjau Malazijoje, netostogavau, o aiškinausi e, palmės auginančių ūkininkų problemas. Pat ir užplakimo lasdomis problema ten buvo pabrėžta. Toliau Uganda, e, homoseksualų teisės bei e, tragiška Eritrėjus pabėgėlių senajos dykumoje situacija buvo paminėta. Norėčiau priminti, kad ponas Macmillan Scott, parlamento vicepirmininkas, kurio atrodo salėje nėra, ir aš e, gruodžio 10-ąją dalyvavome Nobelio premijos suteikimo ceremonijoje ir taikos e, premija buvo įteikta, kaip žinote, e, taip pat. Tikrai didelio susidomėjimo sulaukęs įvykis ir aš galėjau pasikalbėti su gausybė kino žmogaus teisių gynėjų. Ir e, žinome, kad pats laureatas nebuvo e, nes, atvykęs, nes jo Kinijos valdžia neišleido. Taip pat valstybės narės, kurios turi savo diplomatinės atstovybės Osle, e, dalyvavo ceremonijoje. Ir kažkur 15-20 valstybių vis dėlto paklausė Kinijos raginimų nedalyvauti šioje ceremonijoje, dėl to tenka apgailestauti. Kas e, dar mums rūpėjo per atostogas situacija be Baltarusijoje, įvykiai po prezidento rinkimų e, gruodžio 20 dieną, prieš pat kalėdas pirmininkas Buzikas parodė iniciatyvą ir paragino surenkti neįlinį posėdį dėl padėties Baltarusijoje. Tikėsiu, kad šiame posėdėje mes visi dalyvausime ir jis vyks 12 e, sausio nuo 1 iki 3 valandos po pietų. Taip pat frakcijos nusprendė, kad tyriamąją misiją reiktų į Baltarusiją nusiųsti, kiek žinau, Dėl šios misijos ir jos sudėties sprendimas bus priimtas iškart po neįlinio posėdžio, kuris vyks čia parlamente. Ir posėdis vyks 13 mm, sausio. Sužinosime, koks bus priimtas sprendimas. Taip pat e, primtas sprendimas, kad trečiadienio posėdis e, bus AFET komiteto posėdis, pirmininkaus jam ponas Albertinis, e, kuris yra AFET pirmininkas, tačiau e, posėdį renks AFET kartu su mūsų pakomitečių, kartu su Euronest ir Baltarusijos delegacijomis. Taip pat buvo delegacijų pirmininkų bendras pareiškimas e, paskelbtas. Tai įvyko e, gruodžio 20-ąją, e, tą pačią dieną. Pareiškime pažymima, kad Esbo stebėtojai konstatavo, jog buvo pažeidimų per rinkimus, taip pat kritikuojami policijos veiksmai E, smurtiniai veiksmai prieš demonstrantus. Akivaizdu, kad to, tai nepadeda mm, stiprinti demokratiją ir dialogą mm, Baltarusija ir taip pat raginama nedėžant paleisti visus sulaikytuosius. Taip pat po pirmininkas Buzikas ragino panaikinti demonstrantams pateiktus kaltinimus ir pilietinę platformą, jeigu neklystu, toks organizacijos pavadinimas, e, paragino atlikti nepriklausomą e, įvykių tyrimą, kad įsiaiškintume, kas iš tikrųjų ten įvyko. Tikrai galime pasidžiaugti dėl esamų diskusijų, e, dėl sankcijų Baltarusijų pareigūnams atsakingiams už smurtą po rinkimų. Tenka tik apgailės apgailestauti, kad Baltarusijos e, valdžia nusprendė uždaryti SBO misiją e, Minske, tikrai nemalonus įvykis. Dar norėčiau paminėti e, Pakistaną. Buvo žiauriai nužudytas Salmanas Taseras, jis yra Pandžabo, ar buvo Pandžabo gubernatorius, gubernatorius, atsiprašau, ir jis garsėjo kaip tolerantiškas, mažumas palaikantis asmo, bet jį nužudė vienas iš jo sargybinių. Ponas Taseras pasisakė prieš Aziją Bibi e, priimtą sprendimą, kuris buvo nuteistas mirtimi pagal labai griežtą e, Pakistane veikiantį eretikų įstatymą. E, pirmininkas Buzikas sukritikavo jį ir pavadino uh, praeities e, mm, liekana, kurios reiktų atsisakyti. Toliau Egiptas, situacija taip pat neraminanti, e, krikščionių koptų bažnyčia, e, bažnyčioje nugriaudėjo sprogimas, žuvo 21 žmogus, tai vyko per pirmąją naujųjų dieną, po to kilo protesto audra, nes Krikščionis reikalauja geresnės jų apsaugos. Dramblio kaulo krantas, kita tema. Vėl situacija kelia didelį susirūpinimą, tačiau pasidžiaugime, kad Afrikos sąjungo ir e, Vakarų Afrikos parlamentinė asamblėja ECOVAS e, ėmėsi neįprastai ryštingų veiksmų, kovojant su krize, tačiau žmogaus teisų pažeidimai yra siaubingi, Lorendo Gbagbo e, saugumo pajėgos vykdo e, viešas egzekucijas ir e, žiauriai malšina Alsan Otara remėjų protestus. Toliau Sudanas vakar. Sudano pietuose prasidėjo referendumas dėl pietinės šios šalies dalies nepriklausomybės, bent iki šiol jokių rimtų incidentų ar smurto protrukių neužfiksuota. Tikrai džiaugiamės, kad abi pusės tengiasi užtikrinti taikę proceso eigą. O kadangi prezidentas Baširas tvirtina, jog jis yra nekaltas dėl jam pateiktų kaltinimų dėl genocido, nusikaltimų prie žmoniją, tai jam reiktų savo nekaltumą įrodyti atvykus į tarptautinį baudžiamąjį tribunolą. Ir Pone De Kaiser, mūsų kolegė, vadovauja stebėjimo misijai Sudane ES vardu ir pateiks mums ataskaitą, kągi ten užfiksavo ir pastebėjo per posėdį sausio pabaigoje ir tuomet aps, apžvelgsime e, bendrą situaciją Sudane. Pone Viržyje minėjo e, situaciją Tunise. E, mūsų pakomitetės nori suorganizuoti misiją į šią šalį. 25-26 sausio 4 e, mūsų nariai vyks į Tunisą bei pažiūrėsime, kokiagi ten situacija, kaip galime geriau ginti žmogaus teisės ir žmogaus teisų aktyvistus. Taip pat reikia įsiaiškinti, kodėlgi šie smurtiniai protrukiai e, vis dėlto prasidėjo. Palestina šio klausimo sunku nepaminėti, įveikiai pastaruoju metu tikrai neraminantis, žuvo daug civilių protestuotojų, o viskas viską vyksta tuo metu, kai taikos procesas atrodo pateko į klygatvį, taigi nieko džiuginančio. Toliau, kiek arčiau mūsų, kai rytinė kaiminystė Ukraina. Susisiekiau su komisaru Fiule visiškai nesenai ir pasiteiravau, kągi jis ketina daryti ir kaip sureaguoti į policijos reidą prieš svarbę žmogaus teisės ginančią organizaciją, kuri palaiko prieglaušių prašytos ir kovoja su kankinimais bei netinkamu mm, ilgesiu su sulaikytaisiais. Ponas Fiulė e, patikė atsakymą. Priminsiu, kad tas reidas vyko spalio mėnesį ir komisaras patikino, kad ES politikos ir saugumo komitetas ambasadoriai e, iškėlė šį klausimą sustikime su Ukrainos ambasadoriu gruodžio mėnesį. Taip pat e, jis žadėjo pateikti įvykių paaiškinimą ES ir būtinai e, komisaras mus informuos, kasgi vyksta ir, ir galime bent jau kažkuo pasidžiaugti, tas tikrai gerai. ES oficialiai ratifikavo Junktinių tautų konvenciją dėl neįgalių žmonių teisių. Tai vyko 10 metų gruodžio 23-ąją. O tai reiškia, kad ES pirmoji regioninė integracija, kuri pasirašė e, bent vieną iš esančių žmogaus teisės ginančių konvencijų. Ir mes laukime, kad valstybės narės kuo greičiau ratifikuotų situaciją. Dabar Rusija ir Khodorkovskio byla per praėjusių mūsų pakomenčišio posėdį buvo pateikta nauja informacija, reiktų kiek atnaujinti. Akivaizdu, kad visi žino, nes per visą žinias buvo e, pranešta, kad Rusijos režimas grįžo prie smurtinių priemonių kovojant su demonstrantais. Milicija sulaikė 130 protestuotojų, e, dalyvavusių vadinamojo 31 straipsnio demonstracijoje, viskas vyko gruodžio 31 dieną. Ir ponė Andrikinė, ponas Berman e, ir mes rūpyčio 31-ąją stebėjome demonstraciją patys ir matėme, kaip gali e, milicija žiauriai veikti. Reikia pažymėti, kad e, demonstrantams pateikti kaltinimai yra labai rimti. Tikrai nerimauju, jog mm, tenka e, pripažinti, jog tie mm, demokratizacijos uh, ženklai, kuriuos parodė naujasis Maskvos meras, vis dėlto nepasiteisino, situacija blogėja. Taip pat pažymėsiu, kad bet kita ko demokratinės opozicijos lyderiai Borisas Nemcovas, buvęs e, vicepremjeras, yra tarp e, sulaikytojų, jam paskirtas trumpas administracinis, e, trumpa administracinė bausmė, kiek žinau, jis vis dar sėdėjo kalėjime. Kiek žinau, jis yra laikomas nežmoniškomis sąlygomis. Rusija miega ant grindų ir taip elgėsi Rusijos e, valdžia su savo buvusiu vicepremjeru, kuris išdrįsta kritikuoti dabartinę valdžią. Aš tikiuosi, kad e, Borisas Nemcovas galės netrukus atvykti pas mus ir e, pristatyti situaciją Rusijoje. Aišku, reikia pripažinti, jog tokių sulaikytų yra daug Ir visiškai neprimtina tai, jog žmonės sulaikomi vien dėl to, jog nori pasinaudoti susirinkimu ir žodžio laisvę. Skirsime šiek tiek laiko Mikhailo Khodorkovskio ir Platono Lebedevo bylos problemai. Pone Dirgenė, ponas Bermas ir aš prisiminsite e, rugsėjo pradžioje e, stebėjome teismo procesą pateikėme savo ataskaitą. Žinau, kad ir kiti kolegos stebėjo tai, kaip vyksta teismas. Taigi gruodžio 30-oje teisėjas Viktoras Danikinas mm, nuteisė Khodorkovskį už tai, kad jis vogė naftą iš savo pačio, bendro, pačio bendrovės ir mm, ją neteisėtai pardavinėjo ir prailgino jų bausmę visiškai patenkino prokurorų prašymus, jie gali likti kalime iki 17 metų netgi. O gruodžio 30-ąją pirmininkas Buzikas paskelbė savo pareiškimą ir pažymėjo, kad Mikhailo Kodorkovskio atvejis yra e, tikrai liūdnas pavyzdys, e, liūdintis apie tai, kad Rusijoje nėra nei teisinės valstybės, e, nei žmogaus teisų ir egzistuoja visiškas teisinis nihilizmas. Žinau, kad daugeliu kolegų rūpi ši byla ir dėl to noriu pasidžiaugti, kad į mūsų postį atvyko ponė Marija Logan, kuri yra viena iš pono Khodorkovskio advokatų, kur yra ponė Logan. Ir tikrai kažkur suteiksiu jums penkias minutės, bei paprašysiu informuoti bei pranešti mus, kokia yra situacija. Prašom, penkios minutės jums. Ah, good afternoon. Um, I would like to thank... Labadiena, noriu žmogaus teisė pakamtišiai padėkoti už galimybę informuoti pakamtišio narius ir svečius e, apie tą antrąjį Mikhailo Kodorkovskio ir Platono Lebedevo teismą. Taip pat noriu padėkoti Europos parlamentui už paramą, kurios ši byla susilaukė einant metams, kai kurie iš jūsų savo akimis stebėjo antrąjį teismą Maskvoje, kuris tęsiasi daugiau kaip 20 mėnesių. Dabar tam tikrą kontekstą pateiksiu tiems, kurie gal visų faktų nežino. Ponai Khodorkovskis ir Lebedevas buvo suimti 2003-aisiais. E, jie buvo nuteisti už sukčiavimą ir mokesčių vengimą e, politinėme teismo procese, kuris tęsiasi kelis metus. 2007-aisiais, kada jų bausmė įpusėjo, buvo iškelti nauji kaltinimai ir e, Rusijai inauguravus naująjį prezidentą poną Medvedevą 2009 metais prasidėjo naujas politiškai motivuotas teismas Rusijoje. Gruodžio 15 teismas turėjo e, paskelbti nuosprendį tame teisme. Deja, gruodžio 15 dieną, kaip kai kurie iš jūsų jau žino, to nuosprendžio skelbimas buvo atidėtas, nepaskelbiant priežasčių, šimtai žmonių ant teismo laiptų laukė sprendimo. Kita diena, 16 gruodžio, per premjero Putino kasmetinį televizijos pasirodymą jam buvo užduotas klausimas apie poną Khodorkovskį ir e, ponas Putinas pateikė tokį atsakymą. E, vagys e, turi sėdėti kalėjime ir e, antroji Khodorkovskio ir e, Lebedevo byla aiškiai parodė, kad jie yra kalti. 27 gruodžio teismas vėl susirinko į posėdį ir nusprendė, kad ponas Khodorkovskis ir ponas Lebedevas yra kalti dėl iššvaistimo ir pinigų plovimo. Priminsiu, kad jie kaltinami, kad jie iš Jukos Oil kompanijos vogė naftą per šešeris metus. 30 gruodžio, visiškai naujų metų išvakarėse, teisėjas Danilkinas paskelbė tai, ko visi laukė - galutinį nuosprendį. Ponai Khodorkovskis ir Lebedevas buvo nuteisti 13,5 metų, tai pusantrų metų trumpiau negu kad maksimali bausmė už tokius nusikaltimus ir iš viso nuteisė juos 14 metų. Iš viso, jeigu sudėsime pirmąjį ir antrąjį teismo nuosprendžius. E, mes nesame to nuosprendžio dar gavę. Nuo sausio pirmosios e, dar tęsiasi naujametinės atostogos ir rytoj tikimės mes to nuosprendžio kopiją gauti arba iki šios savaitės pabaigos. Bet dabar e, skelbiant nuosprendį mes žinome iš teisėjo lūpų, kad tas 14, 14 e, metų nuosprendis turėtų būti pradėtas skaičiuoti nuo 2007, kai buvo antrieji kaltinimai pateikti. Žiniasklaida praneša, kad tai reiškia, kad Khodorkovskis ir Lebedevas bus paleisti 2017 metais. Na, O e, klausantis e, nuosprendžio iškilo daugybė klausimų vis tik, kaip visi tie skaičiavimai buvo atlikti. Paprastai pagal e, Rusijos įstatymus, kada skelbiamas nuosprendis, teisėjas klausia kaltinamųjų, ar jie supranta nuosprendį. Tokio klausimo teisėjas Danilkinas neuždavė. Taigi, kadangi teisėmieji turi daugybę klausimų ir dėl nuosprendžio, ir dėl e, pačios bausmės, e, į tai atsakymą dar negauta. E, nuosprendis susilaukė daug e, dėmesio ir iš JAV, ir iš ES pusės. Pone Ašton ponas Buzekas, kai kurie Europos parlamento nariai, Vokietijos kancelė Angela Merkel, Prancūzijos užsienio reikalų ministras, sekretorė Clinton, Baltieji rūmai, e, galiu tęsti šitą sąrašą visi, pademonstravo susidomėjimą ir a, e, mes labai džiaug, džiaugiamės, kad ES ir JAV čia kalba vienu balsu. Taip pat norėčiau trumpai perskaityti nedidelį pareiškimą, kurį padarė ponai Khodorkovskis ir Platonovas. Lebedevas ir aš savo pavyzdžių pademonstravo, kad negalima tikėtis, kad teismai apsaugos jūs nuo vyriausybės pareigūnų. Tačiau mes nepraradome vilties, jos neturi prarasti ir mūsų draugai. Ten taip pat buvo paminėtas e, pirmasis Čiūrovo dėsinis. E, e, ponas Čiūrovas kažkada buvo rinkimų komisijos pirmininkas ir tas dėsnis skamba taip. Putinas visada teisus, o jeigu jūs galvojate kitaip, vadinasi, kažko nesupratote. Taigi, gruodžio 31 gynyba įteikė pirmąjį apeliacinį pareiškimą. Apeliacinis procesas tęsis turbūt nuo 3 iki 6 mėnesių, priklausomai nuo to, ar teismas norės paspartinti procesą, ar norės jį užvilkinti. Keletą kartų buvo keliamas klausimas, kas, kas atsitiks su ponais Khodorkovskiu ir Lebedivu, ar jie liks Maskvoje, ar bus perkelti kažkur į Sibirą ar kitą Rusijos vietą. Iš to, ką mes žinome, iš tų e, pareiškimų, kuriuos padarė e, gruodžio 31 kalėjimų administracijos pareigūnai, e, tai Khodorkovskis ir Lebedevas išliks Matroskaja Tišina kalėjime Maskvoje, jie nebus perkeliami kur nors, kur nors kol nebus išnagrinėta apeliacija. Taigi tikimės, kad taip ir bus. Gynyba neturi jokio uh, susisiekimo su ponais Khodorkovskiu ir Lebedevu, nes per rusų uh, šventes e, kalėjimas buvo uždarytas. Taigi tikimės e, su Khodorkovskiu susitikti rytoj, jeigu jie yra Maskvoje, bet mes nesame tikri, kad taip yra. Ačiū uždėmesi. Much, Ačiū ponia Logan už pareiškimą ir už pateiktą mums informaciją. Dabar norėčiau pakviesti Europos išorės veiksmų tarnybos atstovą poną Karsoną trumpai pasisakyti ir išsakyti išorės veiksmų tarnybos poziciją dėl e, nuosprendžio ir susikloščiusios situacijos. Prašau, ponė Karsanai. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, visi išgirdome dabar tą istoriją ir kokia yra dabar susiklošiusi situacija. Dėkoju poniai Logan už pateiktą informaciją, naujausią informaciją. Jūs kalbėjote apie įvairias reakcijas, pareiškimus oficialius išsakytus po nuosprendžio, įskaitant ir vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą gruodžio 30 dieną. Iškart po to, kai buvo paskelbtas nuosprendis kaip jau čia buvo pasakyta, kartu su Europos parlamentu ir valstybių narių atstovais e, Maskvoje. Nuolatos bendradarbiaujame ir deriname veiksmus su ambasadomis e, Maskvoje. Sekėme tą procesą labai atidžiai, ir vyriausioji galiotinė savo pareiškime nurodė, kad esame nusivylę tuo nuosprendžiu. Tas nuosprendis prieštarauja ambicijoms, kurios išsakomos aukščiausių politinių lygmenių, pasirūpinti, kad Rusijoje vyrautų teisinės valstybės principai. Mes manome, kad teismų nepriklausomumas ir kiekvieno piliečio teisė į sąžininką teismą yra labai svarbu, plėtojant strateginę partnerystę su Rusija. Na ir žinoma, ES tikisi, kad Rusija laikysis tarptautinių įsipareigojimų šioje srityje. Ypatingai tų įsipareigojimų, kurie buvo prisimti Europos tarybos kontekste, SBO ir jungtinių tautų kontekste. Mes nekartą įvairiuose forumuose, įvairiuose dialoguose išsakėme šią savo nuomonę, poziciją. E, pastaruoju per pastarąjį ES Rusijos viršūnių sutikimą dar kartą tą poziciją išsakėme ir tą ketiname daryti ir ateityje. Pone Logan minėjo pirmininko Buzeko pareiškimą, kuriam mes irgi pritarėme kaip išorės veiksmų tarnyba buvo atkreiptas dėmesys į galimybę, kurią turėjo Rusija, tačiau jie nepasinaudojo gruodžio 30 dieną. Taip pat suvokiame, kad pats pirmininkas Buzekas iškėlė kėlė Khodorkovskio bylos klausimą susitikę su prezidentu Medvedevu Rusijoje. Mūsų partnerystė su Rusija įgavo naują pagreitį per viršūnių susitikimą, kaip galimybė mm, modernizuoti visuomenę ir racionaliai, sąžininkai pritaikyti teisinės valstybės principus. Ir mes esame tvirtai įsitikinę, kad ekonominis e, moderniz, e, ekonominė modernizacija, jokia kit, ar kokia kita modernizacija, modernizavimas neįmanomas be modernios visuomenės. Ir visų pirma, tai reiškia, kad reikia nuosekliai taikyti teisinės valstybės principus. Dabar gavome naujausios informacijos apie tai, ko galime tikėtis, kokia toliau seks procedūra, apeliacinė procedūra, kuri jau yra pradėta ir likščioliai mes stebėjome tą procesą labai didžiai, artimai bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis, Europos parlamentu ir kitais partneriais. Tęsime tą darbą ir stebėsime poslinkius labai atidžiai. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponia Karsonai kad išsakėte išorės veiksmų tarnybos poziciją. Dabar žodį e, norėčiau suteikti ponui Vatsonui, kuris yra vienas aršiausiai e, ir atidžiausiai sekančių e, šią bylą kolegų. Taigi, ponė Vatsonai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums ir daugeliu kitų kolegų, kurie pasirašė laišką, kuris e, siunčiamas, e, buvo nusistas prezidentui Medvedevui. Pone pirmininkė, kaip suprantate, tai nėra klasikinis žmogaus teisų atvejis. Bet panašu, kad jis toks greitai taps, nes e, panas Sudarhovskis ir Lebedevas buvo nuteisti dėl verslo e, kaltinimų. Tačiau panašu, kad realus kaltinimas yra susijęs su opozicinių partijų finansavimu. E, ir tie, kurie Rusiją laiko Europos valstybę, kurie, nepaisant sunkumų, vis dar yra tikimasi, kad ši valstybė įsilies į europinę, europinę struktūras, tačiau šis nuosprendis iš tiesų yra labai žiaurus žingsnis atgal. Ir jūsų pareiškime ir ponios Andrikenės pranešime, kurį patvirtino parlamentas praeitą mėnesį, mes nubrėžėme naujas ES politikos gairias. Esant tokioms aplinkybėms, mes reikalaujame, kad vyriausiai galiotinė ponia Ašton pasirūpintų, kad žmogaus teisės ir demokratija taptų tuo pagrindiniu leitmotyvu, kuris atsispindėtų visose išorės veiksmų srityse. ES, man atrodo, negali leisti savo nieko neveikti. E, Kristina Ojuland, mano kolegė, kurio galėstavo, kad šiandien galėjo atvykti į posėdį, reikalauja, kad ES pritaikytų sankcijas Rusijos pareigūnams, kurie dalyvauja šioje byloje. Ir aš norėčiau sužinoti ES pareigūnų reakciją į tokį siūlymą, į tokią idėją. Na ir man atrodo, kaip ir matyti daugeliui kolegų, kad ES turi protestuoti kuo galima griežčiau ir stipriau, pasakyti prieš tai, kas vyksta ir reikalauti, kad iš anksčiau būtų e, paleisti kaltinamieji šioje, šiame tikrai apgailėtiname e, bylos procese. Ačiū. Ponai Vatsonai, yra dar kolegų norinčių pasakyti trumpai? Lik nematau. Taip. Ponas Unguerenu. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie pono Watson pasisakymo ir prie jo tikrai e, gilių pastabų. E, Khodorkovskio byla tampa klasikiniu e, žmogaus teisų pažeidimo atveju, tač ir dar daug daugiau. Tai yra dar vienas piknaudžiavimas žmogaus teisėmis Khodorkovskis ir Lebedevas buvo prieš Magnitskį, kuris buvo prieš Lebedevą. Taigi, jeigu nieko nedarysime, tai kažkas seks ir po Khodorkovskio su Lebedevu. Taigi, reiktų mm, sužinoti, kokią poziciją užima ES ir išorės veiksmų tarnyba ir kurgi tie veiksmai, kurių ėmėsi išorės veiksmų tarnyba. Kadangi visuomet grįžtame prie tos pačios formulės strateginėje partnerystėje su Rusija, tai tikrai strateginė partnerystė, bet esamomis sąlygomis ši partnerystė turėtų suteikti galimybę kritikuoti, tiesiai šviesiai pasakyti, ką mes manome apie tam tikrus Rusijoje vykstančius procesus. Sakyčiau, tyliosios diplomatijos metas baigėsi ir kaip ponas Vatson teisingai pažymėjo, reikia labai konkrečiai paklausti, e, kaip įmanoma daugiau apie Khodorkovskį ir Lebedevo bylą. Ir ponas Šulc paskutinis pasisakys, kuris yra delegacijos Rusijos Dūmo e, vicepirmininkas. Ačiū. Aš noriu priminti, kad mes neturime strateginės partnerystės su Rusija. Ji baigėsi, dabar mes stengiamės šią partnerystę atnaujinti, kalbame apie modernizavimą ir ten žmogaus teisės vaidina didelį vaidmenį po pono Medvi. E, Dievo pareiškimų turėjome didelių vilčių, kad Rusijoje kažkas iš esmės pasikeis. Dėje taip nenutiko. Regime daug e, ir didelių žingsnių atgal. Magnitskio byla e, sulaukė tikrai priimtino sprendimo Strasbūre, o dabar tas pats nutinka Nemcovui. Yra neteisėtas sulaikimas ir kitos represijos. Taigi šitą teisinę savivalę, šitą teisinį nihilizmą reikia smerkti, su juo Medvedemas turėtų kovoti, bet iš tikrųjų procesai tik blogėja. Pone Loga, noriu pasitirauti. Žinome, kad sprendimo raštu pateikta nėra. Tačiau ponas Kasjanovas e, yra jo parodymai, kuris tuo metu buvo premjeras, ir jis tikrai nežino ir neturi faktų, kad e, Khodorkovskis vogė naftą, o jeigu kažkas panašaus būtų vykę, jis būtų tą tikrai sužinojęs. Mm, ačiū, ponė Šulc, tikrai, ponė Logan, manau, reiktų sulaukti atsakymų iš jūsų. Mes e, nuosprendžio raštu nesame gavę, bet e, Interfax ir spauda praneša, kad e, teismas pana Kasjanovo parodymus, kuriuos jis davė teisme, įvertino kaip nepatikimus. Dėkoju, poniai Logan. Aš esu tikra, kad ši diskusija kitą savaitę plenarinėme posėdėje tęsis. Aš manau, kad bent kelios politinės frakcijos, galbūt ir visas parems prašymą tokią diskusiją surenkti. Aš noriu dabar trumpą pareiškimą padaryti. Deja, mano manimu, yra tam tikras sąryšis tarp Khodorkovskio ir Lebediva nuteisimo ir e, tų sankcijų prieš taikius demonstrantus gruodžio 31 dieną. E, reikia pasakyti, kad ES visą laiką remia Baltarusijos opoziciją visai atvirai. Kodėl lygiai taip pat negalime atvirai paremti ir demokratinę Rusijos opoziciją? Aš noriu pabrėžti, kad dvigubų standartų neturime toleruoti. Tai tiek norėjau pasakyti. Tačiau yra dar toks pranešimas, kuris galbūt bus jums įdomus. Uh, Mes bandėme pasikviesti Rusijos žmogaus teisų tarybos naująjį pirmininką atvykti į mūsų pakomitetį. Kvietėme poną Fedetovą atvykti pas mus 23 balandžio ir ko gero tai būtų labai įdomus dalykas pasikeisti su jo nuomonėmis apie tai, kas vyksta dabar ir e, kokios yra tos bylos pasiekmės. Na ir e, paskutinis mano pranešimas. Šrilankos ambasadoris ką tik mane informavo, kad e, jums visiems yra išdalintas tekstas apie e, pasakydama nuomenėmis apie žmogaus teisę Šrilankoje po pastarųjų įvykių. Aš nemanau, kad čia diskusijos dabar, pra, diskusiją dabar pradėsime. Ponas Havardas norėtų ką nors pasakyti apie tai? Ne, truputį apie kitką. E, Pone pirmininkė, e, iš tikrųjų ilgokai užtruko jūsų pranešimai, gal išskirt, e, šiomis išskirtinėmis sąlygomis tai ir yra pateisinama. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad kitą savaitę per plenarnį posėdį reiktų surasti laiko pakalbėti apie uh, E, konvenciją žmonių su negale e, klausimais. Dėkuoju, iš tikrųjų, pereitą pavasarį apie tai jau kalbėjome, bet kadangi čia eina kalba apie ratifikavimo klausimus, tai bus svarbi tema. Ponas Tanukas, dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie tai, e, Apie Šilankos ambasadoriaus e, reikalą rašiau jums apie tai, dėja pats negalėjau dalyvauti. E, iš tikrųjų, kiekvienos vyriausybės pasiuntiniai turi teisę atsakyti, kada jiems iškeliami rimtų e, nusižengimų kaltinimai Ir aš manau, kad reikėtų tokią galimybę suteikti. Aš nežinau, kur link pasuko dabar reikalas. Atrodo, kad yra e, paaiškinimas raštu. Mes e, šiaip ar taip esame įvairių šalių ambasadoriams suteikę galimybę pasiaiškinti, atsakyti. E, Dabar reaguojant į jūsų raginimą paremti Rusijos demokratinę opoziciją, jūs palyginote ją su Ru Baltarusijos situacija. E, iš tikrųjų, Rusijoje yra didelių problemų, teismų manipuliavimas ir taip toliau. E, manau, kad ponas Vadarkovskis ir ponas Lebedevas nėra angelai, bet iš tikrųjų jie nedaugiau nuskalto nei kiti ir iš tikrųjų tikriausiai yra teisme dėl politinių, o dėl ne, kokiu kitų priežasčių, bet turiu priminti, kad Baltarusija nėra Europos tarybos narė, tuo tarpu Rusija yra pilnateisė narė ir e, tai, ką jūs siūlote, ko gero e, tiesiai prasilenktų. Uh, uh, su, pavyzdžiui, tuo faktu, kad daugelis iš mūsų partijų turi e, tiesioginių kontaktų su Rusijos valdančiaja partija ir toks jūsų siūlomas kelias galėtų būti gana rizikingas. E, pone Stanukai, e, gerbiu jūsų nuomonę, nenoriu pradėti dabar diskusijos, galbūt pratesime ją kada nors vėliau. Ponas Howard norėtų sugrįžti prie Šilankos ambasadoriaus klausimo. Labai trumpai. Pirminkė, e, sutinku su jumis, neturime čia pradėti diskusijos apie tai. E, noriu tik tai protokolui du dalykus pasakyti. Pirma, Šilankos ambasadoriai buvo suteiktas tam tikras laikas, e, tuo tarpu jis pasirinko tokį kelią, kuris jam tinka. Jis iš tikrųjų prieštaravo, pasinaudojo jam suteiktą galimybę Na ir kitas dalykas, e, biuras e, grįžta prie šio klausimo iš principo, ne vien tik tai kalbant apie Šri Lanką. Nes iš tikrųjų e, Kinijos, Rusijos, Tunisijos ambasadorius tarsi mes ir išklausome, sprendžiant iš to, kas buvo šiandien pasakyta. Todėl apie tai turime mąstyti, žvelgdami iš principinės pusės pirmininkė. Dėkuoju. E, iš tikrųjų, mes galėsime padiskutuoti apie tai, kaip mes organizuojame mūsų susitikimus su įvairių šalių ambasadoriais. Na, o dabar turėtume perėti prie ketvirto darbo punkto e, - tolesnė e, veikla po mano parengto pranešimo dėl žmogaus teisų gynėjų. Nereikia turbūt net ir sakyti, kaip svarbus žmogaus teisų gynėjų klausimas yra šiam parlamentui, e, kalbant apie e, mūsų pačių veiklą ir apie kitas ES institucijas ir jų veiklą. Mes reguliariai diskutuojame ir rengiame skubos rezoliucijas, e, bendradarbiaudami su pilietinės visuomenės atstovais, kurių atstovų beje ir šiandieną čia turime. Taigi, kai kalbame apie Europos Sąjungą, parlamentas ragina sąjungą ir jos valstybė, valstybės narės gerbti savo įsipareigojimus, kuriuos jos yra prisijėmusios gairėse dėl žmogaus teisių. Taigi e, mes e, neturėtume e, leisti, kad kai kurie mūsų įsipareigojimai būtų užmiršti, sakysime, tokie dalykai kaip vizų klausimai, kurie yra visiškai atskirų ES valstybių narių kompetencijos klausimas. Mes taip pat turime susivokti E, kiek žmogaus teisų gynėjų grupių e, bendradarbiauja su ES misijomis e, įvairiuose valstybėse narėse. Taigi, vėlgi, kaip šiandien, ko gero, vėliau aptarinėsime, mes sveikiname, kad Europos išorės veiksmų tarnyboje bus labai stiprus žmogaus teisų direktoratas. Ir pono Junguriano čia turiu e, padėkoti už tai, kad jis pabrėžė žodį veiksmų, kalbėdamas apie išorės veiksmų tarybą. Tikimės, kad tas e, direktoratas pagyvins e, mūsų veiklą žmogaus teisų srityje. Taip pat tikimės, kad Europos parlamento raginimu bus sukurta stipri darbuotojų darbo grupė, kurie galėtų dirbti e, su žmogaus teisų gynėjais, kurie galėtų e, padėti racionalizuoti šią veiklą ir vietos lygių e, padėti koordinuoti žmogaus teisų gynimo strategijas. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad ponia Ashton, kalbėdama Europos parlamente, padarė pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad su žmogaus teisų gynėjais, kai, kur tik tai ir kai tik tai be gali visada susitikinėja, ketina tai daryti ir ateityje. Be jokios abejonės būtina, kad šie klausimai būtų plačiau nušviečiami, kad būtų daugiau viešų pareiškimų žmogaus teisų gynėjams paremti. Žinoma, neužmirštant tam tikros diskrecijos, kada reikia galvoti apie žmogaus teisų gynėjų saugumą. E, mes norėtume taip pat pasiūsti stiprų e, signalą e, Europeid Development ir bendradarbiavimo tarnybai, kurios dabar reformuojasi. Ir žinoma, mes norėtume daugiau skaidrumo, kai kalbame apie žmogaus teisų gynėjų strategijas vietose, apie tai taip pat gal vėliau plačiau kalbėsime. Ir dabar, ko gero, atėjo laikas mums pasižiūrėti, ką galėtume e, šią popietę nuveikti. Aš e, džiaugiuosi, kad e, ponė Mary Lawlor, kuri yra Frontline organizacijos direktorė, šiandieną atvyko pas mus. Mes labai dažnai apie atskirų žmogaus teisų pažeidinėjimus iš šios organizacijos informaciją, informaciją gauname. E, ji bus mūsų pirmoji prelegentė. Na, o po to aš e, suteiksiu žodį ponui Helge Lunde. E, jis yra iš ICORN organizacijos. Eina kalba apie tarptautinių E, miestų susijungusių į prieglopščio tinklą organizaciją, mes turime taip pat pamastyti, kaip geriau e, ICORN iniciatyvas paremti. Na ir e, paskui mes išgirsime iš išorės reikalų tarnybos atstovų ir komisijos apie pasiektą pažangą įgyvendinant politiką šitoje srityje ir apie ateities e, prognozes. Tad štai ką mes norėtume šiandien nuveikti. Kol kas dar ne visai aišku, kaip Europos parlamentas ir mūsų pakomitetis organizuos savo darbą su tomis naujomis e, struktūromis e, išorės e, veiksmų tarnyboje ir komisijoje. Tuos dalykus mums reikės išsiaiškinti ir jie turės tie ryšiai susigulėti. Mm, bet žinoma, mes iš ponios Anot mm, norėsime išgirsti apie jos e, naujosios struktūros ketinimus. Taigi, e, kiekvienam prelegentui suteiksime apie 10 minučių, turėsime gana atidžiai stebėti laikrodį, e, nes kai kuriais klausimais jau nemenkai padiskutavome. Dabar žodis poniai Lolor. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už atsinaujinusią galimybę kreiptis į Žmogaus teisų pakomitetį. Praėjus vieneriems metams, kai vyko panašus klausimai ir praėjus keliems mėnesiams, kai Europos parlamentas patvirtino labai svarbę rezoliuciją dėl ES politiką, kai būtų galima apsaugoti žmogaus teisų gynėjus. Ir Frontline organizacija labai sveikina šią rezoliuciją. 2010 metais matėme pažangos e, integruojant politiką žmogaus teisų gynėjų atžvilgių. Ypatingai daug kas buvo padaryta pirmininkaujant Ispanijai ir veikiant bendrai komandai pirmininkaujant Belgijai. Mes labai džiaugiame, kad buvo paskirti ryšių pareigūnai žmogaus teisų gynėjams ir taip pat, kad buvo sutelkti ES diplomatai, žmogaus teisų gynėjai daugiau, daugiau nei 17 iš daugiau nei 17 valstybių. Tokiu būdu galima imtis veiksmų žmogaus teisų gynėjų atžvilgių ir prisidėti prie jų saugumo. Dabar norėčiau e, kelias papildomas rekomendacijas išsakyti, atsižvelgiant į tai, į tas, kurios įtrauktos į Europos parlamento rezoliuciją. Trys pagrindinės temos čia būtų. Pirmoji tema yra parama žmogaus teisų gynėjams kaip pagrindinis ES žmogaus teisų politikos leitmotyvas. Tuo metu, kai ES peržiūri žmogaus teisų strategiją, kai stebėtojai ir vidaus politikai nurodo, kad vis sudėtingiau ES gauti paramą žmogaus teisų darbo atvarkiai dvišaliuose santykiuose ir jungtinėse tautose, kai bendras požiūris į žmogaus teisų klausimus dažnai vertinamas kaip per daug e, paternalizuojantis, mes manome, kad ES žmogaus teisų politika bus veiksminga ir novatoriška tik tuo met, jeigu parama žmogaus teisų gynėjams, kurie susiduria su rizika, bus laikoma pagrindiniu žmogaus teisų e, strategijos leitmotyvų. Toks tikslingas požiūris leistų atsispirti bandymams atskiesti universaliuosius standartus. Žmogaus teisės yra universalios, kaip puikiai žinome, universalioje deklaracijoje pirmajame straipsnėje teigiama, kad visi žmonės yra laisvi ir lygus orumo ir teisių prasme. Visame pasaulyje žmogaus teisų gynėjai siekia pagrindinių teisių savo bendruomenėms, rizikuoja savo sveikatą ir gyvybę. Jų kova yra mūsų kova ir jų veiksminga apsauga nėra susijusi vien tik tai su vakarietiška žmogaus teisų darbo atverkė. Tiesiog tai yra mūsų prievolė ES sureaguoti į jų poreikius. Taigi pirmoji rekomendacija būtų štai, kokia ES turėtų žmogaus teisų gynėjų apsaugą paversti ES žmogaus teisų strategijos pagrindiniu elementu tik tuo met ji taptų auksiniu užsienio politikos standartu, kaip pasakė vyriausioji galiotinė Europos parlamente gruodžio mėnesį. Antroji rekomendacija - ES turėtų atskirą žmogaus teisų gynėjų atskirus atvejus analizuoti per ilgesnį laikotarpį, periodiškai e, daugiašaliuose, dvišaliuose forumuose, ro, parodant, kad žmogaus teisų, ES žmogaus teisų politika yra nuosekli, tikslinga, tvari, siekianti konkrečių rezultatų. Front, frontline organizacija pradėjo kampaniją dėl dešimties žmogaus teisų gynėjų Ir dokumente yra išvardytos tos bylos. Aš norėčiau tiesiog paminėti Azimjan Askarov, kuris buvo areštuotas Kirgistane birželio 15 dieną ir buvo įkalintas iki gyvos galvos kalėjime. Nors nebuvo pateikta jokių konkrečių įrodymų prieš jį ir pats ombudsmenas pasakė, kad kaltinimai buvo politiškai motivuoti. Ga, taip pat e, Teherane kalintis asmuo, žmogaus teisų, kalinti žmogaus teisų gynėja, kuri įkalinta e, septyneriems metams, 20 metų negalės dirbti kaip advokatė ir keliauti. Kita tema yra išorės veiksmų tarnyba, kaip tarnyba, kuri turintis veiksmų žmogaus teisų gynėjų vardu. Norint įgyvendinti tokią strategiją, ES turi sukurti erdvę tikram bendradarbiavimui tiek vietoje, tiek centriniu lygmeniu. Tokiu būdu būtų galima uh, išspręsti ir apginti, apginti žmogaus teisų gynėjus ir imtis politinio lyderio vaidmens, vesti žmogaus teisų dialogus su trečiosiomis valstybėmis. E, Deja, trūksta išteklių ir politiniai prioritetai tarpusavėje konkuruoja. Na ir dabar kalbant apie šalies veiksmų tarnybą, trečioji rekomendacija čia būtų ryšių pareigūnų paskirimas turi didžiulį potencialą, tačiau turi būti e, paremtas kitų ES misijų ir dabar tikrai negalime sumažinti misijų gebėjimų, kad e, jie turėtų pakankamas, e, pakankamus gebėjimus koordinuoti ES veiksmus. Reikalingas paramos pareigūnas kuris e, turi būti skiriamas, jeigu nėra pagrindinio pareigūno. Ketvirta rekomendacija. Metiniai susitikimai tarp žmogaus teisų gynėjų ES diplomatų turi būti labai gerai parengi, parengiami ir tai neturėtų būti vien tik tai kosmetinio pobūdžio konsultacijos. Dabar perėsiu prie centrinio lygmens. Reikia atsižvelgti į visą išorės veiksmų tarnybos architektūrą ir Frontline organizacija norėtų pateikti rekomendacijas apie šios institucijos vaidmenį ir kitų ES institucijų vaidmenį. Penkta rekomendacija. Žmogaus teisų gynėjų, gynėjų centriniai, centriniai biurai turi būti paskirti e, išorės veiksmų tarnyboje, Europos komisijoje, Europos parlamente. Tai būtų galimybė pagerinti vidinės, e, vidinės konsultacijas ir koordinavimą. Ir tokie biurai turėtų posėdžiauti kas savaitę, peržiūrėti įvairius atvejus ir planuoti tolesnius e, veiksmus. Ir tokia filtracinė grupė atidžiai, aktyviai bendradarbiautų su e, vietoje dirbančiais ryšių pareigūnai. Šeštoji rekomendacija. Labai svarbu, kad specialusis įgaliotinis žmogaus teisėms e, būtų paskirtas e, besirūpinantis žmogaus teisų gynėjais ir parama žmogaus teisų gynėjams turėtų būti įtraukiama į, į kitų ES specialių įgaliotinių įgaliojimus. Labai svarbu, kad būtų imamasi veiksmų, teikiama informacija ir imamasi testinių veiksmų. Norėčiau pateikti keletą minčių. Septintoji rekomendacija. Europos parlamento vaidmo turėtų būti sustiprintas išorės veiks, tam, kad ir išorės veiksmų tarnyba turėtų atsiskaityti parlamentui. Parlamentarai turėtų dalyvauti tikslingose veiksmuose ir kampanijose, kaip kad dešimčia, de, dešimtie atvejų, kuriuos aš jau anksčiau minėjau toks požiūris gali būti integruojamas e, per įvairius komitetus ir geografinės delegacijas. Aštuntoji rekomendacija. Gruodžio viduryje baronienė Ašten parlamente teigė, kad jis susitinka su žmogaus teisų gynėjais ir toliau tą darys. Ji Ji pridūrė, kad tikisi, kad kolegos Briuselėje ir ES delegatūrų vadovai tą patį darys. ES aukšti pareigūnai, parlamentarai turi sistemingai susitikti su žmogaus teisų gynėjais, lankydamiesi trečiosiose valstybėse arba kai tie gynėjai atvyksta į Europą. Devintoji rekomendacija. 2010 metais Frontline kėlė šimtą žmogaus teisų gynėjų atvejų. Gynėjų, kurie susidūrė su rizika, e, pirmininkė Gal galėtumėte šiek tiek lėčiau? Gavome pozityvios informacijos iš trečdalio tokių atvejų ir, aišku, rezultatas mūsų netenkina. Sistemingai turi būti teikiama informacija apie žmogaus teisų gynėjus ir apeliacinės galimybės. Uh, Dešimtoji rekomendacija. ES turėtų sukurti geriausios praktikos va vadovą, kuris būtų skiriamas ES misijoms, įskaitant galimus veiksmus, paremti gynėjus, pa, pa, apsaugoti juos nuo rizikos ir pažeidžiamumo. 11, 11 rekomendacija. Žmogus teisų gynėjų finansavimas turėtų būti palengvinamas. E, apmokant, kaip būtų galima kreiptis tos paramos ir viską išverčiant į vietos kalbas. Dabar 12 rekomendacija - vizos žmogaus teisų gynėjams. Europos komisija turėtų peržiūrėti vizų paraiškų vadovą tam, kad būtų konkrečiai daroma nuoroda į galimybę išduoti vizą skubos tvarka žmogaus teisų gynėjams. Ir toks referencinis dokumentas šiuo klausimu turėtų būti išdalyjamas ES misijose per 11 metus. Tai yra labai svarbu ES ypatingai turint omenyje tuos gynėjus, kurie susiduria su rimta rizika ir pavojumi. Trečioji, e, triliktoji rekomendacija. Vizų prieglopstis turėtų būti numatytas Europoje ir reikalinga, kad ES paremtų e, prieglopšio miestų iniciatyvą. 11 metais turėtų būti surengiamas atitinkamas e, e susitikimas. Taigi žmogaus teisų gynėjų apsauga turėtų būti užsienio politikos e, leitmotyvas. Ir aš norėčiau pagerbti kelis žmogaus teisų gynėjus, būtent daktarą Mudavį Ibrahimą Dam, kuris e, laimėjo Frontline organizacijos apdovanojimą ir buvo įkalintas vieneriems metams Sudane. Jis jau ketvirtą kartą kalės, na ir galiausiai pacituosiu jį. Aš manau, kad pasirinkimo nėra. Jeigu norime gyventi padorų gyvenimą savo valstybėse, turime toliau dirbti su žmonėmis, kovoti su jais. Mes kovojame tam, kad gyvenimas pasikeistų. Mums reikalinga tarptautinės bendruomenės parama, mums reikia jausti, kad yra žmonės, kurie mus remia. Tai yra morali parama, tai ji nėra apčiuopiama, tačiau jos prasme yra labai stipri mūsų širdise. Netgi tuo met, kai užsimerki, matai žmonės, kurių nesigyvenime matęs, jūs, tu įsivaizduoji jų formas ir tiesiog jauti jų e, paramos ranką. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė, mm. už jūsų pareiškimą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad mano nuomonė iš tiesų atėjo laikas daryti tai, ką siūlote, bei iš ties e, keistis geriausią praktiką ir privaloma padaryti reikalavimą e, visoms delegacijoms to domėtis dabar e, ponas Lu... Helge Lunda. E, Prašom, ačiū. Dėkui už suteiktą galimybę pasisakyti šiame svarbiame klausime. Trumpai prisiminsiu Pirmiausių 15 metų istorija, kuomet suteikimas prieglobstis e, rašytojams, intelektualams Europos miestuose, bei taip pat tai, kaip mes stengiamės ginti žmogus teisų aktyvistus, bei pabandysiu nubrėžti gairias ateičiai, e, kaip mes galėtume geriau užtikrinti prieglopsti žmogaus e, teisų gynėjus. Tarptautinis e, rašytojų parlamentas 95 metais sukūrė pirmąją prieglopščio miestų sistemą. Mm, iniciatyvą dar tais pačiais metais patvirtino Europos taryba. E, e, Fatva prieš rašytoją Salmanų Ruždį paskatino šios iniciatyvos atsiradimą, prie jos prisijungė 20 miestų bei jie sutiko suteikti e, prieglobsti e, rašytams iš viso pasaulio. Dėl e, tam tikrų priežasčių šis tinklas ketvirtaisiais metais iš, iš Iro ir buvę miestai nariai toliau koordinavo savo veiklą, Keletas miestų po kelių metų susitiko aptarti ateities perspektyvas ir į CORN tarptautinis e, priegaukščio miestų tinklas buvo sukurtas penktųjų metų gruodžio pirmąją. Taigi į CORN ragina prisijungti naujus miestus, e, prisijungti prie e, šios organizacijos, suteikti prieglobstį rašytams intelektualams, uh, ir mm, ji tapo nepriklausoma organizacija 10 metų sausio 1-ąją. 11 metais Ikorn e, tinklui jau priklauso 30 miestų, nauji miestai vis prisijungia, pavyzdžiui, Liublijana, Reikjavikas ir e, Krokuva artimiausiu metu prisijungs prie mūsų tinklo. O po dviejų dienų e, Paryžiaus meras pasirašys susitarimą su Ikorn ir Paryžius taps prieglopšio miestų persekiojimams rašytojams. Vis daugiau persekiojimų m, mm, e, rašytojų, tai tam priklauso tam apibūdimui priklauso vertėjai, rašytojai, žurnalistai, blogeriai, e, ir kiti e, rašantys žmonės gali prašyti prieglopščio viename iš Ikorn miestų. Šiuo metu yra kažkur 35 tinkami kandidatai Ikorn laukimo sąraše. Jie laukia, kol jiems bus sutikas prieglopsis viename iš Ikorn miestų narių. Mūsų tinkamumo atrankos procedūra vykdoma e, būstinės e, Londone ir ten Ikorn administracija e, gauna ataskaitą apie tai, ar pareiškėjas atitinka taikomus kriterijus ir ar viskas vykdoma pagal Ikorn e, hartiją ir statutą. Didys, didžiausias tinklo administratorių uždavinys yra at, užtikrinti tinkamą prieglopsti ir surasti e, prieglopščio prašytojai tinkamą miestą. Viskas priklauso, aišku, nuo kandidato poreikių, e, sugebėjimų bei nuo prie, priimančiojo miesto galimybių. Nuo darbo pradžios mūsų veiklą gali apibūdinti du žodžiai - apsauga ir palaikymas. Sėkmė kriterijus ir e, priežastis, dėl ko vis daugiau miestų prisijungia prie mūsų, būtent, kad e, naudos gauna tiek e, priegausių prašytas, tiek priimantis miestas. Daug pavyzdžių yra, kai prieglobšio prašytojai renkasi miestą, o miestai e, varžosi dėl to, kurį e, kandidatą jie nu, galėtų priimti. Taip pat prieglopšio prašytų ir gavę asmenys dalyvauja įvairiuose visuomenės įvykiuose, dėsto mokyklose, universitetuose, rašo vietos laikraščiams, dalyvauja politinėse diskusijose ir užsima palinešę visuomeninę veiklą. Kartu su e, šia veikla Mes e, dirbame aktyviai su žmogaus teisų gynėjais, e, kurie palaiko savo bendrapiličius gimtinėse. Taip pat e, viską supaprastina modernios technologijos priemonės. Tai leidžia sėkmingiau bendradarbiauti su su gimtinėje likusiais žmonėmis, organizacijoms ir žiniasklaida ir tą jie sugeba padaryti iš saugaus miesto prieglopščio. Ir kokie mums reiktų čia klausimai iškelti, kaip galėtų es valstybės narės įtikinti savo miestus prisijungti prie šio svarbaus darbo, kaipgi galime palaikyti ir plėtoti e, prieglaušio miestų iniciatyvą, kad vis daugiau prieglaušio prašytojų gautų pagalbą. Na, pavyzdys iš mano kaimininės valstybės. Iki devintųjų metų ne vienas Danijos miestas nedalyvavo aktyviai prieglop, suteikiant prieglopsti rašytojams ar žmogaus teisų gynėjams. O tuomet e, viena Danijos nevyriausybinė organizacija e, pradėjo reklaminę kampaniją. Kiek vėliau e, po politinių dėrybių Danijos parlamentas pradėjo naujų įstat, naujo įstatymo paketo iniciatyvą ir jis, jo tikslas buvo suderinti Danijos įstatymus su IKORN statutu. Pirmiausia, reikia galvėti apie tam tikrą e, stipendiją persiekimams rašytojams ar žmogaus teisų gynėjams ir bet to, kaip reiktų padėti savo sąnaudas, padengti organizacijai. Dėl šių veiksmų jau du Danų miestai prisijungė prie mūsų ir Kopenhaga prieš mėnesį pasirašė susitarimą prisijungti prie Korn tinklo. O dabar e, pradėta e, rašytojo žmogaus teisų gynėjo atrankos procedūra. Be abejo, mes toliau tikėmės sėkmingai bendradarbiauti su jūsų komitetu, ponė pirmininkė, ir su visais kitomis suorganizuotomis, suinteresuotomis organizacijomis, kuriems rūpi žmogaus teisų gynėjai. Ir apie ką reiktų galvoti, diskutuojant ateityje įgyvendinimo proceso metu pirmą ar nauj, reiks naujos organizacinės struktūros, ar gali esamos struktūros, kaip kad Akorn būti pritaikytos e, prie būsimosios miesto, prieglopšio miesto, atsiprašau, sistemos. Antra, ar reikės konkretesnio žmogaus teisų gynėjo apibrėžimo ir ar tai padės pagerinti būsimą prieglopščio miestų sistemą, bet to kokie antrankos e, tinkamumo kriterijai bus taikomi, bei kokios institucijos e, atliks atrankos ir parskirstimo kriterijus, e, kaip bus nuspręsta, į kokį miestą turi keliauti žmogaus teisų gynėjas. Trečia, kiek trūksta laik, tas laikinas prieglopstis Tai turėtų būti trumpalaikis, ilgalaikis e, prieglopsis ar abu atvejai. IKORM tai yra ilgalaikė prieglopščio sistema, vienas ar keli metai, kaip paprastai trunka prieglopstis. Trečia, reikia galvoti, kas vyks po to, kai baigsis prieglopščio teikimo laikotarpis. Ketvirta, vizų klausimas Kaipgi prieglopšio miestų sistema turėtų būti suderinta su skubos vizų išdavimu žmogaus teisų gynėjams. E, galiausiai finansiniai aspektai, kokias sąsajas čia galima būtų padaryti su EIDHR sistema, e, kaip reikia tinkamai gyvendinti koordinaciją vietos nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, tarp, e, perinant nuo dabartinės link būsimosios prieglopščio miestų sistemos. E, už keleto dienų e, Briuselio meras pristatys naują rašy, pristatys rašytoją, kuriam bus suteiktas net netrukus prieglopstis, nepraleiskite šio įvykio. Ir 11 e, metų kovo 24-20 dienomis Briuselėje vyks Ikorn miesto tinklo susitikimas. Ačiū. Helge. Dėkoju, Helge. Uh, jaučiu uh, norą pasakyti, kad ponas Vladimiras Nekevas, vienas iš Baltarusijos opozicijos e, vadovų, kandidatavęs į prezidento postą, e, vienu metu glaudėsi Suomijos PEN e, tinklo organizuotame prieglobstyje ir jo dukra Eva. E, teatro režisierė dabar e, gyvena Suomijoje, aktyviai veikia organizuojant e, teatro festivalį Baltic Circle. Na, o dabar noriu kreiptis į ponę Arnu. Visų pirma, nuoširdžiausiai sveikiname ją, paskyrus ją žmogaus teisė direktorato vadovę e, išorės veiksmų tarnyboje. E, noriu e, pasakyti, kad labai tikimės, kad dabar puikiai galėsime toliau bendradarbiauti. Taigi dabar norėčiau, kad jūs išsakytumėte savo mintis, galbūt kritiką, kalbant apie tai, ką mes galėtume padaryti, daugiau padaryti, taikydami demokratijos ir žmogaus teisų priemonę Europos Sąjungoje. Pone Arno, prašau, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju sveikinimo žodžius. Esu labai laiminga tuo paskirimu ir prieš paskirimą E, praleidau dar geras atostogas. Na ir šiandieną pirmą kartą oficialiai kreipsiuosi į e, žmogus teisų pakomitetį ir, na, simboliška, kad būtent parlamente pirmą kartą pasisakysiu. Džiaugiuosi, kad du padaliniai e, buvo įsteigti, kurie bus atsakingi į žmogaus teisės, pono Timanso ir mano padalinys, taigi aš manau, kad mes tikrai galėsime pasinaudoti tais gebėjimais. Na ir dabar grįžtant prie konkretaus klausimo. Norėčiau labai padėkoti Europos parlamentui ir ypatingai jums, e, ponia Hautala, už tą svarbą, kurią jūs skiriate žmogaus teisų gynėjų klausimui Europos parlamento lygmenių ir taip pat vykstant e, į kitas valstybės, e, kas kart jūs rodote puikų pavyzdį. Aš manau, kad tai yra esminė politika, kadangi Tai yra ta politika, kur kalbama apie principus, kurie liečia visus žmonės, vyrus ir moteris. Ir aišku, tą politiką gyvendinti nėra lengva. Kai Europos parlamentas priėmė rezoliuciją ir, ir pranešimą, aš manau, kad e, buvo pasiekta tam tikra svarbi pažanga ir labai svarbu, kad delegatūros e, renktų vietos strategijas ir kad bent kartą per metus būtų susitinkama su žmogaus teisų gynėjais ir kad būtų paskiriami ES ryšių pareigūnai ES delegatūrose arba valstybių narių delegatūrose, nes labai svarbu, kad veiksmingai būtų koordinuojami veiksmai. Na, dabar kalbant apie praėjusius metus, aš manau, kad buvo imtasi svarbių pastangų. 70 maždaug 74 daugiau nei pusė delegatūrų yra parengusios strategi vietos strategijas ir dar yra daugiau paskirta ryšių pareigūnų visose diplomatinėse atstovybėse, daugiausia tai yra ES delegatūrose, bet ne vien tik tai ES delegatūrose, taigi štai tokia yra situacija ir kol kas per mažai yra parengta vietos strategijų ir tos strategijos ne visuomet yra aukščiausios kokybės. Ir tikimasi, kad iki vasario pabaigos bus galiausiai parengtos vietos strategijos arba bent jau bus pasiaiškita, kodėl jos nėra parengtos. Na ir kai bus parengtos tos strategijos, tuomet e, bus daugiau tų centrinių biurų Ir e, jūs taip pat pasisakymę palėtėte labai svarbų e, klausimą, bendradarbiavimą su mumis. Tai yra labai svarbu, nes e, labai svarbu politinių lygmenių imtis bendrų veiksmų tiek dėl prieglopšio, tiek dėl vizų politikos. Taigi labai svarbu, kad visa ES diplomatija užsimtų šio klausimu. Taip pat pasiekime pažangos ir dėl ES priemonės demokratijos ir žmogaus teisų srityje nemažai buvo skirta lėšų, 11 milijonų praeitais metais, šiais metais dar 11 milijonų eurų bus skiriama asociacijoms, tokioms kaip Frontline ir kitoms organizacijoms, kurios užsijima konkrečiais atvejais, kas, kas, kasdien stebi dramatišką situaciją, su kuriomis susidūrėma. Ir mus labai drąsina tai, kad nauja žmogaus teisų ir demokratijos instrumento versija 11-13 metams tiesiog nebuvo jokių problemų su valstybėmis narėmis, jos, joms, jos suprato, kad yra prioritetinis lėšų skirimas. Ir labai svarbu taip pat um, atsižvelgti Europos parlamento nuomonę ir organizacijų, organizacijų partnerių nuomonę. Labai svarbu dabar kad e, tarptautinės organizacijos daugiau bendradarbiautų su vietos organizacijomis tam, kad geriau suvoktų tą situaciją susiklošiusią vietoje. Mano kolegos iš FCO matyt galėtų pateikti daugiau informacijos, bet labai svarbu, kad būtų įvertinta situacija ir būtų pateiktos konkrečios rekomendacijos. Tos rekomendacijos uh, jau yra parengtos ir tiesiog, na, rekomendacijos dėl to, kaip būtų galima geriau panaudoti šią priemonę. Taip pat labai svarbu akcentuoti, kad visi dialogai ir konsultacijos žmogaus teisų srityje vyktų kuo galima e, efektyviau. Taip pat svarbu, kad sistemingai ponia Ashton ir ne tik ponia Ashton Fiule ir kiti komisarai e, nuolatos palaikytų ryšius su delegatūrų vadovais Tai irgi yra labai svarbu. Taip pat mums svarbu, kad toliau būti, būtų koordinuojami veiksmai įgyvendinant tarptautinius mechanizmus, kad vyktų susitikimai su jungtinių tautų atitinkamomis institucijoms, ponė Sakaja ir taip pat Europos tarybos pareigūnais. Dar vienas klausimas, kurį jūs iškėlėte, ponė pirmininkė, kalbant apie Europos parlamento pranešimą, matomumo klausimas. Matomumas gali gali vykti per konkrečius asmenis, ponia Ašten ir taip toliau. Ir ponia Mary labai, labai aiškiai pasakė, kad žmogaus teisų gynėjų gairės nėra suprantamos ir nėra žinomos taip plačiai. Taigi labai svarbu, kad tie biurai delegatūrose, kurie užsima žmogaus teisų gynėjų klausimų, būtų labiau žinomi, kad ta informacija būtų publikuojama. Dabar kalbant apie informacijos viešinimą, čia irgi pasiekę esame pažangos. Na ir neoficialus vyko susitikimas tarp Europos parlamento komisijos SBO ir nevyriausybinio organizacijų, kurios gina žmogaus teisų gynėjus. Tokie susitikimai turi vykti reguliariai. Taip pat, ponė pirmininkė, manau, kad kaip atstovas iš IKORN apie tai kalbėjo, būtent, kad galbūt būtų įmanoma sukaupti visą patirtį žmogaus, atsiprašau, valstybių narių viduje, kaip būtų galima e, ginti žmogaus teisų gynėjus. E, gal įvyktų kažkoks susitikimas su jumis ir įtraukiant visas konkrečias iniciatyvas, pavyzdžiui, prieglopčio miestų iniciatyvą, žurnalistų tinklų e, įvairias iniciatyvas, tam, kad e, visi tie tinklai būtų panaudojami efektyviau ir kad e, jais būtų galima veiksmingiau pasinaudoti, nes kol kas uh, iš tiesų nėra ta informacija visiems žinoma, dėl to reikia efektyviau tais tinklais pasinaudoti ir viduje, ir išorėje. Aišku, vizų klausimas yra labai svarbus. Kol kas mums nepavyko dar pakeisti vizų gavimo vadovo nuostatų, bet manome, kad reikia vis labiau dirbti su, su valstybėmis narėmis ir svarbu, kad ES diplomatai kuo galima geriau suprastų žmogaus teisų gynėjų situaciją. Taigi to darbo dar yra nemažai. Aš e, išklai, išklausiau konkrečių rekomendacijų dėl žmogaus teisų gynėjų ir negaliu dabar atsakyti dėl konkrečių struktūrų, tik tai galiu pasakyti, kad e, mes ketiname visose geografinėse vietovėse atlikti tam tikrus e, žmogaus teisų gynėjų politikos integravimo darbus. Taip pat peržiūrint delegatūrų ir tarybų įgaliojimus labai svarbu, kad delegatūrų vadovai ypatingai esant tam tikroms situacijoms, kad kad politinis padalinys ir bendradarbiavimo padalinys delegatūrose dirbtų iš vien. Taigi ta struktūra dar yra kol kas kuriama ir tobulinama. Taip pat dar yra bendro pobūdžio klausimas, ką kartu mes galėtumėme nuveikti. Ir tas klausimas yra akcentuojamas įvairiuose formuose. Tai nėra vien tik tai žmogaus teisų gynėjų klausimas, bet ir žmogaus teisų pažeidimai kuomet neleidžiama dirbti nevyriausybinėms organizacijams. Tai yra susijęs su žmogaus teisų gynėjų, bet yra bendresnio pobūdžio klausimas e, susijęs su nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip pat e, žodžio laisvė, spaudos laisvė, e, kur yra ribojama įvairiose valstybėse, tai aišku yra susijęs su žmogaus teisų gynėjais, bet ir bendrai su žmogaus teisų pažeidimais. Tai turėtų tapti e, mūsų bendrų darbų prioritetu ateinančiais metais. Taigi tiek norėjau Jums papasakoti, na ir mielai e, galėčiau atsakyti į klausimus. Kaip sakiau, džiaugiuosi, kad e, esu paskirta į šį postą ir tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su Jumis, veiksmingo bendradarbiavimo. Jūs visuomet e, labai efektyviai vedėte dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Tikiuosi, kad tai bus ateityje. Ačiū labai. Dėkuoju, Veronik. Manau, kad e, bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų, organizacijų ir tarp institucinis bendradarbiavimas e, turėtų dar būti suaktyvi, e, suaktyvintas. Su ir visą tai žmogaus teisų gynėjų labui. O dabar sutiksiu žodį e, kolegai Šakė. Labai dėkoju už įdomius paaiškinimus. Norėjau akcentuoti keletą e, elementų susijusių su iššūkiais, e, kai kalbam apie europinį, nacionalinį ir savivaldos lygmenį ir pasakyti, kad neturime užmiršti politinio elemento. Reikia pasakyti, kad e, už e, politikos koordinavimą dažnai atsako užsienio reikalų ministerijas, tuo tarpu už vizas atsako teisingumo ministerijas ir kartais čia trūksta bendradarbiavimo ir veiksmų koordinacijos. Taip pat turime neužmiršti, kad kai kur valstybėse auga tam tikras antiimigracijos uh, anti, antiimigracijos e, tendencija, e, nes e, būtent žmogaus teisų gynėjai kartais nukenčia nuo pernelyg griežtos migracijos politikos. Taip pat neturėčiau čia įtikinėti tų, kurie jau yra įtikinti. Verčiau reikia klausti, kaip įtikinti tuos kitus. Ir aš manyčiau, kad geriausia dirbti per mūsų politinės partijas, nes mes turime savo partijų kolegas, kurie e, veikia ir Europos, ir nacionalinių, ir vietos lygmenių. Taigi e, aš raginu, kad tokie klausimai būtų kelmi ir Olandijos parlamente, ir, e, pavyzdžiui, Hagos miesto lygmenių, bet paaiškėjo, kad tuo konkrečiu klausimu Hagos meras e, negalėjo, e, negalėjo e, elgtis ir veikti taip, kaip norėjosi. Todėl mes turime užtikrinti, kad nacionalinė politika eitų ranka rankon su vietos lygmens politika. Mes taip pat turime su ministerijomis aiškiau dirbti, aiškinti, kaip galima būtų išduoti laikinasias e, vizas tiems, kurių reikia. Čia reikėtų keistis geriausią praktiką, e, pasikeisti žiniomis apie teisinės galimybės, kurios leistų suteikti laikinasias vizas. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą e, prieglapščio miestų organizacijos atstovui. Norėčiau paklausti, ar yra kažkokio skirtumo tarp prieglopščio miestų ir ar jeigu miestas yra mažesnis, ar iškils e, jam kokia nors rizika e, tuo atveju, jeigu jie e, priims kažkokį prieglaušio prašytoją, ar negali jie tada tapti taikiniu, ypač jeigu tie miestai būtų mažesni. Dėkoju, esu tikra, kad iš mūsų e, svečių sulauksite atsakymų. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms Prėdai ir po to ponui Prodi. Ponas Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Lolor ir ponui e, Lundė už jų pasisakymus. Ir norėčiau užduoti klausimą poniai Arno. Žinoma, sveikinu taip pat ir aš ją su paskirimu į naują postą. Kalbant apie tuos ryšių pareigūnus ir jų paskirimą, taip pat kalbant apie vietinės strategijas. Man norėtųsi sužinoti, kodėl kol kas nematome to, ko tikimės e, randantis e, vietos lygmenį, kodėl neturime visur tų vietos strategijų, kodėl nėra visur ryšių pareigūnų. Taip pat e, štai ko dar norėčiau paklausti. Pereitą birželį Europos parlamentas paskelbė savo rezoliuciją dėl vietos strategijų sąrašo e, viešo paskelbimo. E, norėčiau paklausti, ar yra kokia nors reakcija į tai. Aš manau, kad išorės veiksmų tarnybos atstovai atsakys į jūsų klausimus, o dabar žodis ponui Prodi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad suorganizavote šį e, svarbų susitikimą. Akivaizdu, jog nagrinėjama tema nepaprastai svarbi. E, žinoma, turiu daug ką pasakyti, bet laiko mažai. Tiesiog noriu pažymėti, kad e, Tikiuosi, jog išorės veiksmų tarnyba tikrai aktyviai pradės dirbti, kadangi jį jau funkcionuoja, bei mm, įvykdys pažadintus lūkesčius. Akivaizdu, kad e, ši veiksmos tarnyba bus tam tikras atsparos taškas mūsų veiksmams, taip pat ir dėl organizacinių priežasčių. Ir daug kas aiškėja e, parlamento poziciją, turiuomenį iš ponios Autalos e, pranešimo. Taigi akivaizdu, jog lūkesčių daug ir tikimės, kad e, geriau bus ateityje koordinuojami valstybių narių ir ES veiksmai žmogaus teisų srityje. Tikimės, kad bus naudojami visi politiniai svertai, kaip kad ponė Hautalas savo pranešime sako, kad galiausiai žmogaus teisų nuostatas bū, susitarimuose būtų įgyvendinamas. Turime nu nuostatas esančias susitarimuose su trečiosiomis šalimis dėl partnerystės ar dėl prekybinių santykių. Galiausiai Manyčiau, kad turėtumėme atkreipti dėmesį į klimato kaitos poveikį ateinančiais metais ir klimato kaitos poveikį žmogaus teisėms. Aš nekalta apie tai esu kalbėjęs, tačiau noriu grįžti, kad e, klimato pabėgėlių terminas turėtų būti aktyviau paminimas, reikia rūpintis šiais pabėgėliais ir jie turi būti ginami tarptautinės bendruomenės ir teisės. Turime e, padėti žmogaus teisų aktyvistams, e, išnaudoti jų galimybės ir kartu užtikrinti, kad būtų gerbiamos visos žmogaus teisėms. Akivaizdu, kad e, dėl klimato kaitos e, tūkstančiai žmonių bus priversti palikti savo namus, e, keliauti kažkur kitur. Situacija tampa labai sudėtinga. Taigi tikiuosi, kad bus imamasi bendrų europinių veiksmų, kovojant su sunkumais atsiradusiais dėl klimato pabėgėlių. Ir šiam klausimui mes tikrai norime skirti ypatingą dėmesį, nes tai padės užtikrinti tarptautinę taiką. E, pirmininkė, jūs nuolat kalbėjote apie klimato pabėgėlius. E, akivaizdu, kad šią temą reiktų atidžiau panagrinėti e, kada nors vėliau šiais metais. Taip pat aš noriu užduoti klausimą poniai Arnu. Kartais aplinkos aktyvistai kart kartais jie kovoja prieš klimato kaitą, kartais už kitus tikslus. E, reikal, juos reikia saugoti. Jūs kalbėjote apie tą mm, e, aps, e, apsaugą europinėje dvasioje, dvasioje ir mm, diskutavau aš šią temą e, su ponu Otingeriu kalbėdama apie Turkmenės, Turkmeniją. Ir ten režimas labai žiaurus, aktyvistai tikrai labai persiekiami. Tikrai būtų gerai, kad aplinkos ar energetikos komisarai padėtų ginti žmogaus teisės bei užtikrintų, jog visuomenė būtų įtraukta į vykdomus energetinius projektus. Aš žinau, kad iš Turkmenijos turėjo pabėgti vienas e, aplinkos aktyvistas, nes kėlė nepatogius klausimus. O kadangi jau pasisakė visi norintieji, suteiksime mūsų ekspertams e, žodį pirmoji ponė Logan. Ačiū. Jūs kalbėjote apie aplinkos teisės, tai norėčiau čia tarti keletą žodžių. Viena iš mūsų senesnių bylų yra Alančio atvejis. Ši organizacija kovoja prieš aplinkos griovimą ir žlugdymą. Maničiau, tai būtų puikus bandomasis projektas parlamentui e, veikiant aktyviau, aktyviau klimato srityje, tačiau grįžtant prie vizų klausimo, ši tema man labai artima. Airijoje turime e, struktūruotą vizų sistemą, ji įsigaliojo penktaisiais metais. kolega uždavęs klausimą išėjo, na, tiek to. Taigi penktaisiais metais sistema įsigaliojo ir 20 žmogaus teisų gynėjų į Airiją atvyko pagal šią sistemą. Jie Airijoje liko daugiausia 3 mėnesius, tik vienas asmo pasiraš, pa, paprašė, atsiprašau, prieglopščio. Na taip atsitiko dėl to, kad jam grėsė kalėjimo bausmė ir turto konfiskavimas. Hmm, tikrai situacija buvo jo labai sudėtinga. Tačiau vieną aspektą mes turėtumėme nuolat atsiminti. Žmogaus teisų gyniai nenori likti svečioje šalyje. Jų dvasioje ir širdyje siekis sukurti pilietinę visuomenę savo gimtinėje. Aišku, Jiems reikia kartais išvykti, jeigu grėsia didelis pavojus ar jie tiesiog pervargo. Žmonėms reikia atostogų, jiems reikia, taip sakant, pasikrauti savo elementus. Airijos teisingumo ministerija e, turi savo poziciją ir ji panaši į daugelio kitų šalių Teisingumo ministerijų poziciją, tačiau galiausiai mes su jais susitarėme, turime puikią sistemą, greitai išduodamas vizas, bei užtikriname, kad palaikysime žmogaus teisų gynėjus ir ginsime juos, kol jie yra um, pas mus. Mes jiems išduodame vizas, siunčiame laišką į tą ambasadą to šalies ambasadą, kurioje yra, arba jeigu gali viskas vykti ir internetu, jie pateikia savo asmens duomenis, taigi per pastaruosius devynerius metus buvo kažkur 350 vizų, 550 prašymų išduoti vizą ir vos penki iš šitų žmonių, kurie gavo vizą, pasiprašė prieglopšę, tai rodo, kad visi žmogaus teisų gynėjai trokšta dirbti savo gimtinėje. Pirmininkė, tikrai mm, akivaizdu, kad airijos pavyzdys yra e, geriausios, geriausios praktikos atvejis, jūs galite su tuo nesutikti, bet e, tai galėtų tapti pavyzdiniu modeliu. Praėjusią savaitę e, viena vienos valstybės narės vidaus reikalų ministerija atsisakė išduoti vizas 15 žmogaus teisių gynėjų, aš nemėgstu išskirti, bet kažkurios valstybės narės, bet kartais tenka tą padaryti, nors mes e, stengiamės užtikrinti, kad vizos būtų išduotos, dėje taip nevyko, bei stengiamės, kad pasinaši situacija nepasikartotų ateityje. Pone Slundė, prašau. Aš manau, čia buvo du įdomus klausimai, ponio Šakė, Ir Elizabeta Tivik, e, mano kolegė, atsakys į antrąjį klausimą. Pirmasis klausimas buvo štai koks. Ar yra kokio tai skirtumo tarp tinklo ikorn, kuriam, kuriam mes atstovaujame, ir būsimų prieglopšio miestų tinklo? Na, aš manau, kad e, tiesiog toks sutapimas, kad e, mūsų organizacija jauna, auganti, uh, besiplečianti organizacija ir tuo pačiu metu prieglopščio miestų iniciatyva yra kuriama. Taigi daug patirties iš Ikorno organizacijos yra perkeliama į miestų, prieglopščio miestų tinklą. Na ir darbą mes pradėjome kaip pabėg prieglopščio miestų iniciatyva tačiau ir, ir buvo jis skiriama rašytojams, tačiau ta rašytojo savoka čia buvo pritaikyta labai plati. Žurnalistai, filmų kuriejai, vertėjai ir taip toliau, scenaristai ir taip toliau. Ir bet koks žmogaus teisų gynėjas, kuris e, turi ar nori išvykti iš savo valstybės ir nori išsakyti savo mintis, e, išsakyti savo nuomonę, visuomet na, kyla žodžio ir išaiškos laisvės klausimas. Taigi mes labai artimai bendradarbiaujame ir buvo užduotas klausimas apie tai, ar reikalinga nauja struktūra. Mes, IKORN organizacijoje labai džiaugiamės, kad E, esame įtraukti į diskusijas ir tikrai norime toliau dirbti su visais suinteresuotais asmenimis ir šalimis tam, kad būtų surastas kuo galima geresnis sprendimas, kuriant kuo galima geriau funkcionuojančią prieglopšio miestų e, sistemą žmogaus teisų gynėjams. Kitas klausimas, jį atsakys mano kolegė Elizabeta. Kitas klausimas buvo apie mažesnius miestus, mažesnius miestus, kurie galėtų tapti prieglopščių rašytojams ir taip toliau. Aš norėčiau pasakyti, kad kol kas tokios patirties neturime ir norėčiau dar akcentuoti, kad kai yra pateikiama paraiška e, atvykti į Korn tinklo miestą, mes suprantame, kad tai yra žmonės, kurie jau yra pasiek, pasiekę tam tikrus limitus kad jiems kyla grėsmė kaip žmogaus teisų gynėjams. Ir mes labai atidžiai elgiamės su jų pavardėmis ir teikiame informaciją apie tai, kas yra tame sąraše. Ta visa informacija yra konfidenciali ir, aišku, kitos organizacijos jau užsima tuo vertinimu ir sprendimu, ar galima publikuoti pavardę tuos menų, tos mens ar ne. Uh, Na ir mes labai daug dirbame su tais asmenimis, kurie atvyksta į tą prieglopšio miestą, kalbame su jais, ar jie nori e, būti viešai pristatomi, ar nori, kad jų pavardė būtų viešai paskelbiama. Dažnai jie to nenori. Ir taip pat dar norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną gerą praktiką e, susijusią su vizų politika. Danijos vyriausybė priemė įstatymą, pagal kurį yra specialios vizos numatytos žmonėms, kurie yra kviečiami ICORN organizacijos miesto Danijoje. E, išduodama dviejų metų viza konkrečiai tiems asmenims, bet taip pat suteikiama teisė tiems žmonėms įsidarbinti, užsidirbti pinigų šalia to žmogaus teisų gynėjo darbo. Tai yra labai tokia specifinė viza ir ta, to įstatymo nuostatas aš esu pateikusi jums, e, ponė pirmininkė. Uh, Ačiū už pastabas. Na, nu, dabar žodį suteiksiu poniai Arnu. Prašau, Veronik. Ačiū, ponia Hautala. Pirmiausia, dėl apibriešties ir samoningumo. Aš manau, kad labai svarbu daryti skirtumą tarp žmogaus teisų gynėjų ir prieglopšio prašytojų bet koks darbas, kuris gali padėti žmonėms suprasti ir per politinės partijas, kaip sakė ponė Šakė, yra labai sveikintinas. E, kitas dalykas yra valstybių narių, kurios turi puikios praktikos. Airija ir ne vien tik Airija, taip pat Švedija, Niderlandai, Ispanija. Uh, Na ir vėlgi reikia pamastyti apie tai, kaip būtų galima pasidalinti tą geriausią praktiką, kuri galėtų tapti kvėpimo šaltiniu kitoms valstybėms. Kitas klausimas buvo dėl žmogaus teisų gynėjų apibriešties, ypatingai kalbant apie tai, ką sakė ponas Prodė ir jūs, ponia Hautala, dėl aplinkosauginės ekologinės veiklos. Mes norime, kad žmogaus teisų gynėjo apibrieštis būtų kuo galima platesnio pobūdžio. Atitinkamai atitiktų 98 metų jungtinių tautų rezoliuciją. Į šią kategoriją įeina labai daug įvairių žmogaus teisų gynėjų, bet kas, kas gali nukentėti nuo politinių, ekonominių ir socialinių teisų pažeidimo. Ir būtent per politinės ir pilietinės teisės galima pasiekti, galima susisiekti ir su tais ekologinės teisės gynėjais ypatingai kai kalba eina apie sambūrio manifestacijų teisę, taigi tai reikia atsižvelgti. Ir ta apibrieštis turi būti kuo galima platesnė ir ekologiniai aktyvistai, aišku, irgi turėtų patekti į tą apibriešti. Dabar, kalbant apie ekonominės ir socialinės teisės ir mm, politinės teisės, ponas Prodi uždavė klausimą, kodėl visos valstybės, kurios turi diplomatinės atstovybės, ES delegatūras arba valstybės narės, kurios e, veikia ES vardu, 22 tokios yra valstybės narės. Kodėl ne visos yra parengusios strategijas? Yra priežasčių. Gebėjimų trūkumas ir visa Europos diplomatinė bendruomenė, pavyzdžiui, yra e, Timor Timoro valstybė, kur delegatūra yra labai labai nedidelė ir ten tik trys valstybės narės yra atstovaujamos, taigi nėra lengva tą padaryti. Kita problema yra režimų represijos. Iranas, Sudanas, Eritrėja, štai tie būtų pavyzdžiai, kur tikrai yra labai sunku susitikti su žmogaus teisų gynėjais, parengti strategiją. Įsivaizduokite, koks yra didžiulis politinis spaudimas tose valstybėse. Na, bet kolegos daro viską, ką gali. Iranas yra tas atvejis, kai gebėjimų, ir gebėjimų trūksta, ir režimas yra ypatingai represinis. Dar viena problema yra valstybių, kur nėra pilietinės visuomenės arba labai sunku uh, tą užčiuopti tikrą pilietinę visuomenę dėl to, kad režimas yra labai represinio pobūdžio arba taip susiklostė dėl istorijos tam tikrų priežasčių. Madagaskare, pavyzdžiui, nėra lengva užčiuopti tą gyvybingą pilietinę visuomenę. Na ir dar vienas dalykas. Gali būti politinių skirtumų tarp valstybių narių ir sudėtinga tuomet yra parengti tą bendrą strategiją konkrečiai valstybei. Ir aš galėčiau pateikti du pavyzdžius. Vienas yra Marok Marokas, Maroko atveju ir ypatingai kalbant apie vakarų Saharą. Ir Brazilija būtų kitas atvejis, kur Brazilijos pozicija kaip tartautinės partnerės pozicija yra nelabai aiški. Taigi yra daug įvairių sunkumų, tačiau mes gauname aiškias instrukcijas ir prižiūrime tą strategijų rengimą. Na ir dar vienas dalykas. Labai svarbu, kad būtų publikuojami vietos kontaktinių asmenų vardai, pavardės, kad žmogaus teisų gyniai žinotų, į ką gali kreiptis. Tačiau mes kartu su valstybėmis narėmis nenorėtumėme skelbti strategijų dėl konkrečių aiškių saugumo sumetimų. Uh, dėl akivaizdžių priežasčių. Mes norime, kad valstyb, su valstybėmis narėmis būtų išsaugotas maksimalus lankstumas, nes klausimai iš ties yra labai jautrus. Na ir dabar dėl to, ką būtų galima padaryti įnamuoju momentu, dirbant su parlamentu. Kartu su žmogaus teisų pakomitečiu, ponia Hautala, sekretorietu, mes galime pasidalinti informaciją ir pateikti Europos uh, ES delegatūrų ir valstybių, kur yra kitų ES misijų sąrašą, e, kur yra tas kontaktinis biuras ir kur yra parengta strategija. Mes tą galėtumėme padaryti, pasidalinti tą informaciją, atsižvelgiant į tai, kad iki vasario pabaigos tas sąrašas turėtų būti jau baigtinis. Ir mes jį atnaujinsime laikui bėgant. Na ir tiek gal būtų. Dar strategijų paskelbimas parlamentui. Aš žinau, kad tai jums yra labai aktualu ir įdomu. Pone Hautala, kaip žinote, mums reiks pasikalbėti dėl konfidencialumo susitarimų. Labai svarbu, kad jūs, aišku, gautumėte prieigą prie tų strategijų, bet šiuo metu aš kol kas tikrai negaliu jums pažadėti daugiau negu kad sąrašą. Ačiū. Dėkuoju, poniai Arno išgirdome gerą atsakymą į išreikštus susirūpinimus ir vertiname jūsų pažadą toliau bendradarbiauti. Iš tikrųjų, vienas iš e, mano katastrofinių scenarijų yra toks, kad e, Julianas Assange'as vieną dieną ims ir paskelbs e, dokumentus, uh, E, susijusių su žmogaus teisų gynėjais, e, bet aš labai tikiuosi, kad jis suvoks, kad e, yra tokių žmonių, kurie neturėtų būti viešin, viešinami tam tikrų metų. Taigi, baigsime šį klausimą. Aš manau, kad mes tarp įvairių institucijų Turime siekti kuo geresnio bendradarbiavimo, užtikrinti žmogaus teisų gynėjų teisės. E, mano sekretoriatas e, e, užsirašė visas svarbės išdėstytas mintis ir Paskui, žinoma, mes prašysime, kad sekretariatas ir toliau tą darbą tęstų, palaikysime kontaktą ir puikų bendradarbiavimą ir ateityje. E, mums veikia taip pat ir tarp institucinės koordinavimo grupės, kad galima būtų tuos e, daugelypius e, šios problemos aspektus toliau spręsti. Todėl ačiū visiems ir už, taip pat ir už puikų šio proceso parengimą. Dabar perėsime prie darbo tvarkės punkto, kur mes turėtume pakalbėti apie Europos išorės veiksmų tarnybos veikimą e, ir apie demokratijos ir žmogaus teisų tinklo funkcionavimą. Matau, pana Niklas čia Mes e, turime jau e, išorės veiksmų tarnybos organigramą ir turime pasakyti, kad be aktyviaus pilietinės visuomenės e, dalyvavimo tikrai nebūtume pasiek, pasiekę tos stadijos, kurioje dabar esame. Suteiksiu žodį panui David Nichols, kuris kalbės žmogaus teisų ir demokratijos tinklo vardu. E, jame taip pat veikia ir Amnesty International. Yra daug e, gandų apie tai, kaip e, išorės veiksmų tarnyba įsijungs į žmogaus teisų gynimo veiklą. E, dabar jau paskyrus tam tikrus asmenys vadovautis naujoms struktūroms, E, bet viena yra aišku, kad Europos parlamentas ir toliau turėtų e, daryti spaudimą, kad e, Briuselėje būtų taryba žmogaus teisų darbo grupė, to paties siekia ir pilietinės visuomenės atstovai. Ir man įdomu, kaip ponas uh, Engelbertas e, Tonbergas iš Austrijos to pasieks. Pamatysime, o dabar suteiksiu žodį ponui Nikols ir paskui išklausysime, e, ką apie tą situaciją ir iššūkius galvoja ponia Arnu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dar kartą ačiū už galimybę mums e, vėl pakalbėti apie išorės veiksmų tarnybą. Kaip jau minėta, mūsų organizacija ir jos narės mm, yra sunerimusios, e, kai kalbama apie išorės veiksmų tarnybos e, struktūrą. Informacijos e, nėra pakankamai ir per visus pereitus metus tas nerimas vis didėjo. E, kol vyksta diskusijos dėl vidaus struktūros, ES gebėjimai veikti atskirais žmogaus teisų atvejais e, buvo neįgiamai paveikti. E, buvo paminėta, kad prieš kalėdas išgirdome dvi geras naujienas. Visų pirma, pagaliau buvo paskelbta išorės veiksmų tarnybos uh, Or e, ganigrama, kur aiškiai matome, kad bus žmogaus teisų direktoratas su savo padaliniais. Na ir antra, buvo paskelbta, kas vadovaus direktoratui, paaiškėjo, kas perims tą estafetės e, lasdelę ir iš karto pradės veikti. E, mes džiaugiamės, kad e, Europos parlamento nariai, jūsų pakomitetis E, per diskusiją su Barnienė Ashton e, išreiškė labai aiškiai nuomonę ir tikimės, kad tai e, tiesiogiai paveikė tuos priimtus du sprendimus. Turbūt nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad toli gražu tai jau ne istorijos pabaiga dabar, kada organigrama ar struktūra yra paskelbta, kyla daug naujų klausimų E, aš pažiūrėsiu į penkias e, atskiras rytis. Visų pirma, aukšto lygio postų problema išorės veiksmų tarnyboje. E, atsiminsite, kad mūsų tinklas ragino, kad išorės veiksmų tarnybos E, valdymo e, taryba paskirtų atskirą žmogų atsakingą už žmogaus teisės. E, tikimės, kad taip ir vyks, bet kol kas viešai tai nėra paskelbta ir mes nežinome to asmens pavardės. Taip pat mums norėtųsi žinoti, kas bus uh, vykdantysis direktorius sprendžiant e, globalius ir e, daugiašalius klausimus. Atrodo, šitas postas irgi neužimtas kol kas. E, labai svarbu, kad tas asmuo būtų patyręs, suprastų tarptautinę teisę, tai yra svarbus dalykai atsakingam už tuos dalykus žmogui Ir mums e, dabar jau kyla klausimas, ar nereikėtų šitą vakanciją galbūt atverti ir kitiems, ne vien tik tiems, kurie dirba taryboje šiuo metu, bet turi pakankamos patirties. E, kalbant apie tuos aukštus postus, parlamentas ponios Andrikinės pranešime ir kitur ragino, kad būtų atskiri atstovai žmogaus teisės rytyje, e, kurie užsimtų atskirai tokiais klausimais kaip tarptautinė teisė, vaikų e, teisės ir taip toliau. Dar e, viena sritis susijusi su išorės veiksmų tarnybos struktūra. Kiek aš suprantu, tai, ką mes matome, yra pradinė uh, struktūra, kuri po penki, šešių ar, ar kiek mėnesių bus peržiūrėta, po to vėl bus peržiūrima. Ir labai svarbu, kad ir parlamentas, ir nevilsimės organizacijos galėtų stebėti, kaip e, išorės veiksmų tarnyba praktikoje veikia ir um, diskutuoti apie tos veiklos patobulinimą. Mums konkrečiai rūpi, kaip to žmogaus teisų e, direktorato trys e, skyriai e, saveikaus tarpusavyje, ar bus įmanoma išvengti dubliavimuose jų veikloje ir kaip to direktorato direktorė bendraus su geografinių direktoratų direktoriais. Taip pat kalbant apie personalą, e, mes e, dabar suprantame, kad e, tas direktoratas tiesiog perims komisijos ir tarybos sekretariato personalą, neturint galvoje, kokios teks atsakomybės. Ir tai, kad pirmininkaujanti valstybė taip pat prisimdavo dalį darbo, aišku, kad reikės papildomo personalo. Na ir pagaliau, jūs jau minėjote, kad e, Bruselėje turi veikti tam tikra koordinavimo grupė. Tačiau institucijose ir valstybėse narėse dar yra daug institucijų, kurias reikia įtikinti, kad tokia e, darbo grupė turėtų veikti Briuselyje. Ir e, mes e, įvairios e, nevyriausybinės organizacijas turėtume akcentuoti tą pridėtinę vertę, kurią būtent jos veikimas įkūrimas atneštų. Toliau, kalbant apie delegacijas, žinoma, organigrama E, atspindi e, Bruselėje e, būsimą struktūrą, ten nepavaizduotas delegacijas. Todėl mums labai rūpi, kaip žmogaus teisės bus atstovavimas kiekvienoje delegacijoje. Labai svarbu, kad tarp atskirų valstybių narių, ambasadų ir delegatūrų būtų geras bendradarbiavimas. Kiek mes suprantame, šiuo metu uh, žmogaus teisių, informaciniai centrai yra 103. ES delegatūrose reikia, kad e, tokie punktai būtų visose delegatūrose. Bet savai mes suprantame, kad reikia geriau apibriežti ir tokių žmogaus teisų a, e, punktų vaidmenį. E, kad e, ir toliau būtų e, e, prisimamas koordinavimo vaidmuo, bendraujant su įvairių valstybių narių ambasadomis, reikia užtikrinti, kad turime patirtis ir gebėjimai būtų pilnai išnaudoti. Toliau e, lyčių balanso klausimas. E, žiūrint e, į dabartinę situaciją, tai ji ES daro nemenka gėdą. Iš tikrųjų, lyčių lygybės šia prasme tokia esama padėtis nepropaguoja. Ir Europos parlamentas turėtų užduoti rimtų klausimų dabar, ypač kai kalbama apie delegatūrų vadovų skyrimą ateityje. Na ir pagaliau dėl žmogaus teisų politikos peržiūros. Vienas iš svarbiausių elementų pereitais metais čia buvo išvada, kad turi būti parengtos e, kiekvienos šalies žmogaus teisų strategijos. Ir baronienė Ashton e, plenarnėme posėdėje prieš kalėdas tą taip pat minėjo. Žinoma, lieka klausimas, kaip jos bus rengiamos, e, su kuo bus konsultuojamasi, ar bus įtraukti į tas konsultacijas vietų žmogaus teisų gynėjai. Ar bus konsultuojamasi su parlamentu ir koks vaidmuo atiteks parlamentui, stebint, kaip tos strategijos bus įgyvendinamos. E, taigi, kas bus e, įtrauktas į rengiant e, tas šalių strategijas ir kaip bus jos įgyvendinamos. Mes nesame visai tikri dėl to, kaip baigsis uh, žmogaus e, teisų politikos peržiūrą. Kaip jūs žinote, e, paskutinį komunikatą dėl žmogaus teisų komisija paskelbė 2001 metais. Dabar jisai paseno ir visos institucijos valstybės narės e, turi turėti dokumentą, kuriame būtų labai aiškiai nubrėžtos strateginės politikos gairės. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, yra e, apie tai, ko mes tikimės iš e, parlamento kaip demokratijos ir žmogaus teisų tinklas. E, pirmasis lūkestis yra, kad bus e, pateisinti visi lūkesčiai, kuriuos išreiškė parlamentas Andrikienės pranešime, kalbėdamas apie išorės veiksmų tarnybą. Todėl mums labai svarbu, kaip e, e, ponios Andrikienės pranešimo rekomendacijos bus įgyvendinamos. Antra, e, mums atrodo parlamentas, kaip ir nevyriausybinės organizacijos, turi atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamos nacionalinės žmogaus teisų strategijos pradžioje sakiau, e, mes matome, kad žmogaus teisės rytyje e, pereitais metais e, matome mm, vis daugiau trūkumų. Turime vietose paklausti žmogaus teisų gynėjų apie tai, kas ten vyksta ir ko jie tikisi iš ES. Tarkime, Tunise ES visiškai nutilėjo e, susidarojimus su žmogaus teisų gynėjais. Mes esame nusivylę, kad ES veiksmų suprastėjimas neatsispindėjo plenarinio posėdžio diskusijoje prieš Kalėdas ir e, kas nors stebėdamas tas diskusijas galėjo susidaryti įspūdį, kad 2010-ieji buvo įprastinio veikimo metai, nieko tokio neatsitiko. Parlamentarai turi pareikalauti atskaitomybės iš kitų ES institucijų, turi pareikalauti, kad nebūtų taikomi dvigubės standartai. Na ir pagaliau, Europos parlamentarai čia turėtų dirbti su nacionaliniais parlamentarais E, kad jie geriau suprastų išorės, reikal, e, išorės veiksmų, tarnybos struktūrą ir atsakomybę, kad jie stebėtų, kaip e, Europos parlamento ir konkrečiai ponės Andrikinės pranešimo rekomendacijos yra įgyvendinamas vietose. Taigi nacionaliniai parlamentai turėtų būti paraginti tas rekomendacijas įgyvendinti taip pat ir nacionalinių lygmenių. Ačiū ponė Nikols už tą pareiškimą, kurį, kurį padarėte žmogus teisų ir demokratijos tinklo vardu. Dar pažymėsiu, kad parlamentui taip pat nelengva e, formuoti nuoseklės šalių strategijas Mes bent jau bandome kolegoms vykstančiams į konkrečią šalį perduoti e, žmogaus teisų gynėjų pavardžių sąrašą ir panašu, kad tai padeda. Neretai e, delegacijų vadovai ne visuomet nori patys kelti panašius su žmogaus teisės, teisėmis susijusius klausimus, o gavus sąrašą jie gauna akstiną veikti. Mano patirtis liudyja, kad tikrai mm, maža e, nacionalinių parlamentų dalis aktyviai dalyvauja ES žmogaus teisų politikoje. Manyčiau, kad mes, kaip ir kiti parlamento komitetui, turime toliau rengti susitikimus su nacionaliniu parlamentu atstovais, reikia diskutuoti, kaipgi mes kartu galime e, ir privalome užtikrinti, kad vyriausybės užsienio reikalų ministerijos įgyvendintų prisimtus mm, įsipareigojimus ir reiktų platesnės diskusijos nesusitelkiant ties kažkokia konkrečia tema, nes sustikimai su nacionaliniais parlamentais yra reti ir reikia aptarti kiek įmanoma daugiau klausimų. Mano nuomonė, kad e, artėjantį peržiūrę turėtų būti išsame atvira ir e, visapusiška. Manyčiau, kad e, gal mums reiktų mm, naujo komunikato iš vyriausios įsigaliotinės, kuri kartu ir komisijos vicepirmininkė. pirmininkė ir komunikatas būtų skirtas tiek užsienio reikalų ministrų tarybai, tiek parlamentui ir apimtų mūsų nagrinėjimus klausimus. Ir, manau, iškeltos idėjos tikrai bus įdomios naujam direktoratui, kuriam vadovauti ką tik paskirta ponė Arno. Taigi, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jums ir visiems parlamento nariams, taip pat visoms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios rengė kampaniją, ryštingą ir nuoseklę kampaniją dėl integracijos, šios temos integracijos į visas politikos sritis ir galiausiai mums pavyko parengti aiškę struktūrą. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Praeitais metais susidarė įspūdis, kad buvo daug išsakyta kritikos ir mažai kas pasiekta, tačiau ne, nesu, nesutiksiu su pono Nikols kuris teigia, kad situacija suprastėjo ir tikrai e, tai nebuvo business as usual. Ir politika, ta politika buvo matoma ir pažanga, kuri buvo pasiekta dėl religijų ir tikėjimo laisvės, buvo parengtos gairės, kurios yra naudojamos visose delegatūrose, artimuosiuose rytuose. Tai yra toks, na, parengtas vadovas, kur kalbama apie gėjų, lesbiečių, transeksualų teisės. Aišku, nėra lengva apie tuos dalykus kalbėti. Taip pat buvo pateiktos aiškios instrukcijos apie uh, vietos strategijas, apie žmogaus teisų e, gynėja, gynėjus. Taip pat norėčiau priminti, kad e, buvo atnaujintos ir racionalizuojamos tos gairės e, ir rengiamos vietos strategijos. Na ir Dabar jau yra aiškios instrukcijos pateiktos delegatūroms, numatytas laikotarpis, per kurį reikia parengti vietos strategiją, tam, kad e, delegatūra galėtų turėti pakankamai laisvės ir efektyviai tas strategijas parengti. Taip pat buvo pradėta žmogaus teisų peržiūra ir daugelį, su daugeliu partnerių ir Europos pilietinės visuomenės partnerių ir Europos parlamentu. Mes apie tai kalbėjome ir praeitų metų pabaigoje Briugėje vyko atitinkamas susitikimas. Taigi, būtų galima teikti, tikrai nebūtų galima teikti, kad situacija smarkiai suprastėjo. Kalbant apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje, aišku, tai yra kitas dalykas, tačiau nėra lengva pasiekti konkrečių rezultatų ir ES vaidmuo, aš manau, buvo gan veiksmingas. Na ir kaip, e, kokia bus e, pritaikyta struktūra. Kaip jūs žinote, organigramoje numatyta vykdomoji valdyba ir labai svarbu, kad būtų konkreč, atliekami konkretūs darbai. Na ir pirmiausia, uh, bus užpildyti postai, tai yra vykdomojo direktoriaus, kuris spręs pasaulinius klausimus, e, postas turi būti užpildomas, čia kalbama apie žmogaus teisės ir demokratiją, taip pat tai yra pirmasis dalykas, kurį reiks padaryti. Kitas dalykas, e, kurį reiks padaryti, būtent sutelkti įvairias priemonės. Ir taryboje, ir komisijoje yra atitinkamos pareigybės ir turime pasirūpinti, kad būtų pasiektas kuo galima didesnis vieningumas ir kad būtų dirbama efektyviai. Bertas Toimanas, su juo bus dirbama ir e, Kohomo pirmininkui buvo nusiustas labai pozityvus signalas. Taigi, pagrind... nuolatinis Kohom vadovas pradėjo darbą. Na ir mes nesėdime tame pačiame pastate, tačiau e, atliekame, vykdome testinę politiką. Ir viskas vyksta įvairiais lygmenimis e, tuo pačiu metu ir tikrai per tris savaitės turėtų viskas susidėlioti į savo vietas. Na ir aišku, mano prioritetas - nesumažinti bendrų išteklių. Ir jeigu bus numatytos papildomos išlaidos, puiku, tačiau nebūkime na, perdėm, perdėm optimistiški dėl papildomų išlaidų. Kitas dalykas, kuris irgi labai svarbus politinė prasme, būtent žmogaus teisės ir demokratija. Tai yra jau kur kas platesnis e, padalinys, kuris stebės ir rinkimus ir atliks darbus bandomosiose vyriausybėse, kalbant apie demokratiją. Dabar perėsiu prie anglų kalbos. Tai yra labai aktualu parlamentui. Manyčiau, valstybėms tai tikrai aktualūs klausimai. Reikia padidinti turimus išteklius, nes dabar dirba vienas žmogus, kuris turi persiplėšti tuo pačiu metu atstovaudamas taryba ir komisija. Bent politiškai reiktų žodžio demokratija kaip plataus apibūdinimo, kas nors valdymo taryboje atsakingas už žmogaus teisės, tikrai to reiktų, bet neaišku kam dėl E, lyčių klausimų iškeltą problemą tikrai perduosi, valdantisis direktorius išdėstė savo prioritetus, tačiau ponė Ešton nustato e, visus prioritetus ir mm, viską nulėmė. Iš ties tai ir ateityje mm, dirbs valstybių narių diplomatai, o ne ES diplomatai, taigi jų sukaupta patirtis tikrai gali būti pati įvairiausia. Dabar santykiai tarp komisijos ir ir išorės veiksmų tarnybos. Taigi, pas, skaitant dokumentą, matome, kad komisija turi pat ypatinga svarba valdant finansus ir tai nepasikeis ateityje. Maničiau, bendradarbiavimas vyks sėkmingai, bet kyla klausimų dėl to, kaip viešojo sėkmų tarnyba dalyvaus su finansiniais veiksmais susijusiuose darbuose. Ir Čia mes su kolegomis turėsime toliau diskutuoti. Akivaizdu, kad tai bus susijęs su viešaisiais pirkimais, jų atranka. Bet taip pat aišku, taip aišku, kad net negaliu surasti dar dokumentų, tačiau aišku, kad Relex ir Defco ir Relex ir kitų tarnybų santykiai iš principo nesikeičia tai reiškia, kad e, nebus e, vykdoma savarankiška užsienio ir, ir, ir išorės polit, saugumo politika, tiesiog vyks koordinacinis darbas, bus konsultuojamasi su tarnyboms. Akivaizdu, kad politinis signalas, kuris buvo pasiūsta spalio pabaigoje tęsti darbus, nuseklumas, politinių iniciatyvų nuseklumas, kurias turi būti tarsi vidinių iniciatyvų, tas tinkamas keitimasis informacija, e, komisijos tarnybų ir išorės veiksmų tarnybų bendradarbiavimas vyks panašiai kaip šiuo metu vyksta Relex ir DEFCO bendradarbiavimas komisijoje. Taigi, e, vyks, viskas vyks panašiai, štai taip, jeigu vyks svarbus susitikimas, e, kuris turėtų būti aktualus kitoms komisijos tarnyboms, tai akivaizdu, kad mes jas informuosime. Ir akivaizdu, kad, pavyzdžiui, kalbant apie vizas ar migraciją, neišvengiamai teks pasitelkti kolegas iš komisijos tarnybų. Taigi, darysiu viskas, ką įmanoma ir jūs, manau, taip pat e, padėsite mums dirbti. Kitas dalykas, kurį reiktų paliesti, tai delegacijos. Jis nepaprastai aktualus, es atstovavimas, es matomumas, e, viskas bent jau trumpalaikėje perspektyvoje priklauso nuo delegacijų, nes e, Daug kas priklauso nuo delegacijos vadovo ir jis atstovauja komisiją kaip e, komisijos tarnybų atstovas ir taip pat iš atveiksmų tarnybą. Ir daug ką būtent delegacijos nulems, todėl reikia ateičiau panagrinėti jų įgaliojimas, ypač delegacijų vadovų įgaliojimas, o dėl mokymų ponė Ešton e, gruodžio 16 informavo, kad delegacijų vadovai būtų e, specialiai apmokomi e, dėl žmogaus teisų klausimo, tą ir darysime. Taip pat kontaktinių taškų mokymai vyks aktyviau, pasirinksime kitų komisijos tarnybų sėkmingą patirtimį ir valstybių narių geriausią praktiką dėl kontaktinių taškų aukų. Skaičiai nėra tikrai prasti. Šiuo metu turime 147 delegacijas e, atstovaujančios komisiją ir Europos Sąjungoje. Ir kai jūs kalbate e, apie 137, tai kalbu apie delegacijas, e, įsivyčiose šalise, kur žmogaus klausimas e, nebėra toks ap, aktualus. Na, e, kontaktiniai taškai, žinoma, nelieka be problemų. Čia e, turime išsiaiškinti, kokie yra kontaktinių taškų esmė ar tai yra nuolatiniai darbuotojai, ar laikinieji, ar dažnai vyksta rotacija ir panašiai. Maničiau, reiktų visiems šiems žmonėms sukurti galimybę susitikti, kad jie tarpusavėje pasikeistų informaciją ir išnaudotų turimus išteklius pilnai. Akivaizdu, jog darbų dar liko daug Delegacijos, kaip minėjau, kenčia nuo išteklių trūkumų, jos nesugaba susidoroti su visais iškeltais klausimais, ypač žmogaus teisų srityje. Dabar kalbant apie tai, ką būtų galima toliau nuveikti, aš manau, kad um, ekspertinių žinių uh, klausimas kolegų, kurie dirba žmogaus teisų srityje, išorės veiksmų tarnyboje uh, yra tai, ko mes išsireikalavome. Ir ponia Aštin kalbėjo apie pagrindinius prioritetus, tai yra politikos integravimas ir tai turėtų atsispindėti visose geografiniuose direktoratuose. Taip pat e, turime kalbėti apie informacinius centrus ir mokymą ir politinę orientaciją. Jeigu yra aktyvių žmonių, bet mm, hierarchija jų neparemė, tuomet tai yra kitas dalykas. Pone Aštin sakė, kad ji nori iš naujo peržiūrėti situaciją Ji nori, kad ši politika pasiektų konkrečių rezultatų. Tai yra susiję ir su peržiūra. Aš kol kas negaliu pasakyti, kaip viskas vyks. Aš manau, kad e, ponia Ašten labiau domisi tokia efektyve sistema, o ne tuo, kad būtų greitai ir skubiai parengiamas trumpas dokumentas. Taigi aš manau, kad reiks dar apmastyti, kartu e, atsižvelgti į naująją sąrangą. Bertas, kurį žinote iš Austrijos pirmininkavusios valstybės, jis labai yra iškilus asmuo žmogaus teisų srityje. Taip pat su parlamentu turėsime pasvarstyti, kaip būtų galima atlikti tuos darbus, atsižvelgiant į tai, kad nustatėme tas rytis, kuriuose turėsime dirbti. Na ir aš norėčiau paprašyti šiek tiek laiko. Ir tai nėra bandymas vilkinti situaciją. Tiesiog norime, kad realiai, konkrečiai tos struktūros būtų įtvirtintos ir kad jos būtų susijėtos su konkrečia politika, kaip parengti tą daugia šalį darbą, dvi šalį darbą, kaip parengti koordinacinį darbą, kaip sakiau, kad yra problemų, kalbant apie santykius su komisija ir mūsų, tarp mūsų agentūros ir komisijos reikia tuos dalykus išspręsti. Ir aišku, kyla daug klausimų dėl humanitarnės teisės. Kol kas daug, nėra daug kas nuveikta šioje srityje. Pavyzdžiui, Tartautinis teisingumo teismas, visi kiti teismai, kur mes juos e, padėsime toje sąrangoje, kur mes juos į, į, įtrauksime. Taigi, su jūsų pagalba su kolegų pasiaukojimu, ryštų, mano tikėtinę dinamiškumu mes e, pasieksime gerų rezultatų. Ir dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, kalbant apie rinkimus, rinkimų stebėjimą ypatingai, užsienio, politikų, prie, užsienio politikos priemonių tarnyba, tikimės, kad ji bus perpavadinta, nes e, gaunasi labai nedelikatus akronimas taigi mes bandome keisti pavadinimą. Ir kartu mes, nežinau, ar tas padalinys pradės dirbti iki vasaros. Tai yra tie žmonės, kurie dirbs su Ashton kaip komisijos vicepirmininkė ir bus kalbama apie paramos mechanizmus ir visą paramą, kuris skiriama krizės metu, prieš krizę ir po krizės, įskaitant ir rinkimų stebėjimo misijas. Ir mes manome, kad tai leis užtikrinti daugiau darnos ir nuoseklumo. Mano direktoratui tai yra labai svarbu. Ačiū. Dėkoju, Veronika. Mūsų diskusija buvo atvira ir informatyvi. Iš tikrųjų, turime duoti jums laiko geriau įsikurti, suorganizuoti savo ryšius su, kitomis, su kitais departamentais ir e, Europos e, komisija apskritai. Pažiūrėsime, kaip e, visa tai seksis. Dabar e, yra pora kolegų, kurie norėjo žodžio, ponas Havit ir paskui ponia Lokpiler. Ačiū, e, e ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mes visi vienu balsu kalbame tuos pačius dalykus. Aš taip pat galvoju, kad ES delegatūros gali prisidėti prie to proceso. Dar kartą sveikinu Jūs, tikrai galite atnešti dinamizmo šį procesą, taip pat vertinu jūsų humoro jausmą, kurį jūs pademonstravote. Per dvi, tris savaitės, kaip sakėte, vargu ar viską nuveiksite, galime jums dar vieną papildomą savaitę gal suteikti. E, apskritai e, pritarčiau e, jums kuomet jūs kalbėjote apie kvalifikacijos kelimą, rengimą, ponia Ašton irgi apie tai kalbėjo. Sutinku taip pat, e, kas buvo pasakyta iš žmogaus teisų ir demokratijos tinklo atstovų pusės apie šalių žmogaus teisų strategijas. E, man atrodo, kad e, viešas žmogaus teisų strategijų paskelbimas galbūt nebūtų pats tinkamiausias būdas, galbūt tam tikri komunikatai galėtų būti skelbiami. Bet kuriu atveju svarbu, kad mes matytume tinkamą raštu išdėstytą dokumentą ir paskui galėtume žiūrėti, kaip jis yra įgyvendinamas. Yra ir keltas dalykų, su kuriais aš nenorėčiau sutikti. E, suprantama, kad e, valdomoji taryba užtruks e, šiek tiek e, pasiskirstydama e, postais, bet e, mums labai svarbu, kad e, jis ar ji toje taryboje imtųsi šito dalyko, sutinku su pastaba, kad tas asmo būtų, e, turėtų teisininko išsilavinimą, bet kuriuo atveju tai yra svarbus postas ir mes turime ir toliau čia spausti. Dabar dėl tų žmogaus teisų informacinių centrų. E, reikia čia paminėti kad e, žmogaus teisų ir demokratijos priemonės programavimą praeitįje e, atlikinėjo teisiškai e, išsilavinę žmonės. Aš nežinau, kaip bus ateityje ir koks čia galėtų būti sprendimas, bet apie tai reikėtų mums svarstyti. Kalbant apie personalo skaičius. Ponas e, Niklas kėlė šį klausimą. E, akivaizdu, kad tai yra sunki problema dabar, kai finansiškai jaučiame suvaržymų, bet man atrodo ir išorės veiksmų tarnybai, ir mums parlamentui reikėtų kelti klausimą ne tiek apie skaičius, kiek apie veiksmingumą. Nes mes girdėjome čia pono Nikolsą sakant, kad per e, pastarusius metus jis mato e, veiksmingumo sumenkėjimą žmogaus teisės rytyje. E, bet čia galbūt mums daugiau reikėtų galvoti ne apie skaičius, bet apie ge, e, pažangėją praktiką. Taigi, lyginti anksčiau turėtus e, išteklius su tais, e, kurių mes siekiame. E, čia turėtume užtikrinti, kad bent jau jie nesumažėtų. E, dabar e, galbūt e, ir paprovokuosiu pasakydamas, kad jeigu e, kalbėdami apie nuolatinę e, darbo grupę žmogaus teisų klausimais. E, paminėsiu galimybę pakviesti iš e, valstybių narių sostinių atstovus, kurie atsakytų žmogaus teisės ir galbūt šią prasme galėtume veikti veiksmingiau. Aš pats pasisakau už nuolatinę Briuselėje veikiančią grupę, bet galbūt mano pasiūlymas paskatintų bent jau diskusiją. Na ir pagaliau, kalbant e, apie lyčių lygybės klausimus, e, suprantu, ką jūs, ponė, sakėte, kai sakėte, kad reikia atsižvelgti į du dalykus - į lyčių lygybę, bet taip pat ir į tam tikras kvalifikacijas ir reikia tam tikro derinimo čia. Bet e, čia mums reikia, ko gero, diskusijos tarp parlamento, tolesnės diskusijos tarp parlamento ir išorės veiksmų tarnybos. ir e, buvo kalbėta apie tai, kad čia darbo metodas turėtų būti panašus, kaip kad e, sprendžiant priekybos ir vystimusi e, klausimus, panaši sąveika, aš sakyčiau, kad žmogaus teisės rytyje ta sąveika turėtų būti geresnė ir parlamentas turėtų atidžiau pastebėti, e, e, turėtų atidžiau e, pasvarstyti, kaip to pasiekti. Dar kartą sveikinu ponę Arno ir poną Niklas ypatingai pastarai už tą spaudimą, kurį jis daro ir mums, ir išvis veiksmų tarnybai. Dabar ponė Lochpiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Richard Howitt išvardino daug atskirų punktų. Aš noriu susitelkti ties to, kas man svarbiausia. Pirmiausia, ponė Arno, noriu Jūs pasveikinti su paskirimu. Nepaprastai tuo džiaugiuosi. Mes žalieji e, rengiame savo vidinius klausimus žmogus teisų tema ir akivaizdu, kad Jūs esate labai profesionali ir dinamiška e, e, moteris. Uh, per susitikimą su ponė Eštant, per bendrasią diskusijas, daugiausia dėmesio buvo skirta e, lyčių pusiausvirai. Ta reikia pabrėžti, bet vien tik į tai susitelkti būtų klaida. Akivaizdu, jog reikia žmogaus teisų direktorato, Ir nepamirškime, kad rezoliucijoje pažymėta, kad mums reikia aukšto es pareigūno, pavyzdžiui, specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimams. Šis e, reikalavimas bent jau mūsų frakcijai parlamente lieka aktualus. Nekarta buvo pabrėžta pajėgumų trūkumo problema, aišku, trūksta visose lygiuose, lygiuose. bet E, žmogaus teisų pakomitetyje per vieną posėdį paklausiu pirmininkaujančios Belgijos, kokie e, jūsų nuomonė bus pirmininkaujančios Vengrijos prioritetai. E, buvo atsakyta, kad viską nuspręs išorės veiksmų tarnyba. Matote, kad egzistuoja pereinamasis laikotarpis dabar ir reikia jį išgyventi. Akivaizdu, kad pajėgumų trūksta, ir trūkumai milžiniški ir visose ligmenyse. Deja, kol kas, e, greičiausiai dėl tos priežasties nesulaukėme ponios Ešton pareiškimo dėl Tuniso ir nenoriu čia kritikuoti, gal jis nepadarytas dėl pajėgumų stokos. Kitas klausimas Jūs kalbėjote apie žmogaus teisų aktyvistų kontaktinius asmenius ir sakėte, kad delegacijos yra mažos. Tas tiesa, bet 120, 120 delegacijų turi žmogų atsakingą už žmogaus teisės ir kitais atvejais atsakingi pareigūnai bent iš dalies yra paskirti Manyčiau, kad reiktų delegacijoje bent vieno žmogaus, kuris visą savo darbą laiko skirtų žmogaus teisėms ir de demokratijai. Ir kartais jūs sakėte, kad žmonės nespėja visko padaryti, na, aišku, nenori kritikuoti jų kompetencijos. Akivaizdu, kad šie du trūkumai turi būti ištaisyti lūkesčiai, Europ, kurie treč, mūsų partneriai kelia ES turinčiai išorės veiksmų tarnybai yra visiškai kitokie nei ES be išorės veiksmų tarnybų. Aišku, tas pereinamasis laikotarpis, nors mums ir suprantamas, iš šono netrodo labai gražiai ir gerai. Dvigubus e, standartus reikia naikinti, tą turime daryti mes visur ir parlamente, Neretai mes e, e, labai lengvai priimame rezoliucijas dėl sudėtingos situacijos, dėl žmogų, teis, dėl žmogų teisų srityje vienose šalise, o kitos, dėl kitų šalių susitarti yra neįmanoma. Ačiū. Pirmininkė, tikrai reikia pabandyti nusekliau e, elgtis su įvairiomis šalimis, Kadangi daugiau norinčiųjų pasisakyti nėra, gal reiktų paprašyti pono Nikaus sureaguoti diskusiją ir pono Arno, jeigu e, norės. Dar du klausimai liko mūsų darbų tvarkėje. Ačiū, Deiviai, prašau. Labai trumpai keletą klausimų norėčiau paliesti, apie kurias buvo kalbėta. Nenoriu pernelik daug dėmesio skirti problemams įvykusiems dešimtaisiais metais. Akivaizdu, jog reikia suvokti, kad e, klaidų yra ir jų neišvengsime, kuriant. Mm, mm, Deja, tikrai praėjusiais metais nebuvo viskas taip kaip anksčiau. Tiesiog pažiūrėkime į tas išvadas, kuris buvo priimtas, į tai, kas buvo pasakyta per atskirus apsilankimus šalyse. Pamatysime, ko mes tikėjomės iki 10 metų, 10 metais neįvyko. Tas pats pasakyta apie tų pareiškimų, kurių nesulaukime ir apie pasakytų pareiškimų kokybę. E, formuluotės nebebuvo pasitelktos iš žmogaus teisių, e, teis, teisės nesrities. Buvo daugiau kalbama geopolitiniais terminiais. Taigi tie Žmonės, kurie turi e, daug patirties žmogaus teisų srityje, nedalyvavo rengiančios pareiškimus arba jų pasiūlymus buvo nekreipta dėmesio dėl Tuniso. Barbara ką tik e, padarė pareiškimą. Tai yra vienas iš pavyzdžių, vienas iš daugelio pavyzdžių, kai nepajėgumai trukdo dirbti, o valios nebuvimas e, ir tos valios nerodo valstybės narės. Tokio valios nebuvimo pavyzdžių yra tikrai e, gausybė. Anksčiau mm, e, bandė e, pirmininkaujantį valstybę prastumti vieną ar kitą klausimą, o dabar viešuolis veiksmų tarnyba, esantis silpnesnė situacija, dažnai nenorės ir nesugebės kažką kelti aštriau. Dėl Briuselėje įsikūrimo Bruselio būstinės. E, čia yra nesusipratimas. Na, aišku, kad Bruselio būstinė nereiškia, jog neliks būstinių sostinėse. Vis dar ekspertai atvyks iš nacionalinių valstybių ir čia atvykę sustiprins pajėgumus. Ta reikia suvokti. Būtent E, kokie bus įgaliojimai Briuselio būstinės e, lyginant su kitomis būstinėmis ir ką darys Briuselis ir ką darys sostinių būstinės. Ar bus sekamos visos es išorės politikos rytis to reikia, bet e, ekspertai būstinėse nesugebė to daryti. Reikia būstinės Briuselėje, kuri galėtų siekti visas rytis, pavyzdžiui, kas Magrebo šalise vyksta. Taip pat regime, e, kaip prastėja e, žmogaus teisų da, darbas įvairiausiose srityse ir e, Tas yra dėl kompetencijų konflikto, nebeaišku, kas už ką atsakingas. Anksčiau buvo atsakingas ambasados, o dabar tu ambasados nusplauna rankas, sako, kad e, delegacijos yra atsakingos. Tačiau tai yra ne taip. Ambasados turiu turi dirbti, bet reikia valstybėms narėms parodyti, kasgi yra atsakingas. Aišku, kad išteklių problema niekur nedings, ji bus aktuali ateityje, bus sudėtinga ją išspręsti, taigi reiktų turimą patirtį panaudoti išradingiau, pasinaudoti e, ambasado patirtimi aktyviau jas įtraukti į darbą, bei e, toliau e, leisti valstybėms narėms dirbti tose sritise, kuriuose jos nusimano geriausia. Ačiū. Ačiū Dievai. Veronika, ar norite pasakyti trumpai? Turiu pripažinti, kad Deivas teisus, teikdamas, kad pareiškimų deklaracijų paskelbimo laikas ir kalba nebuvo pati geriausia, bet kalbant apie patį darbą ir, pažiūrėjau, tris ES paremtas rezoliucijas dėl Junktinių tautų asam, asamblėjos rezoliucijos dėl Birmos, su bendros rezoliucijos su Kanada ir taip pat dėl Šiaurės Korejos. Aš sutinku, kad galbūt tų pareiškimų e, kalba ir pristatymas nebuvo pats tinkamiausias. Dėl Tuniso džiaugiuosi, kad Kathy e, Ashton atstovas spaudai šiandien griežtai pasisakė apie Tunisą. Ir mums žmogaus teisų demokratijos bendruomeniai labai svarbu, kad buvo daromas skirtumas tarp žmogaus teisų ir situacijos ir dvišalių santykių stiprinimo. Taigi aš manau, kad e, pareiškimas yra suderintas su ponia, ponu Fiule ir ponios Ašten atstovės spaudai labai aiškiai pasisakė. Dėl kohom bazės aš atsiž... ats... būstinės aš atsižvelgiu jūsų pastabas. Taip pat labai svarbu, kad e, valstybės narės jaustų atsakomybę už, už tuos darbus ir mes nenorime, kad ES delegatūra imtųsi koordinacinio vaidmens ir sumažintų poreikius žmogaus teisės rytyje, kai anksčiau Europos komisijos delegatūra uh, buvo laikoma ta, kuri atstovauja ir, ir dažniausiai pasisako žmogaus teisų klausimais. Dabar svarbu, kad nebūtų nusimetama ta atsakomybė. Ir visose, su viso valstybių narių diplomatais turime sukaupę nemažą patirtį. Ir tikrai būtų nenaudinga nepasinaudoti tomis ekspertinėmis žiniomis ir labai svarbu, kad ta našta bendrai būtų pasidalyjama ir mes tikrai nenorime, kad valstybėms narėms susidarytų įspūdis, kad ta politika joms jau nebepriklauso. Tai yra jų politika ir būtent tik jų dėka yra tokie dalykai kaip vizos ir tikėtina, kad geriau bus derinami išorės ir vidaus veiksmai. Būtent jų dėka galime pasitelkti diplomatinės žinias, diplomatinės tarnybas, taigi aš tikiuosi, kad tai bus ir ateityje, tačiau aišku, reikalingi bus apmokymai ir geros valios apraiškos. Taigi aš šitai atsižvelgiu dabar aukšto lygmens ES pareigūnai, apie tai kalbėjo ponia Lochbiller. ES specialieji įgaliotiniai, ponia Aštin sakė, kad jų yra per daug. Ir yra manančių, mastančių apie tai, kokia turėtų būti situacija ir galiausiai vasario pabaigoje situacija paaiškės, nes dauguma geografinių ES specialiųjų galiotinių mandatų baigsis būtent vasario pabaigoje. Na, o aš asmeniškai manau, kad taip nėra tikslas yra, kad visa hierarchija spręstų žmogaus teisų klausimus ir kad būtų skirtas asmuo, kuris būtų atsakingas, kuris e, turėtų darbinius santykius ir tai būtų aukšto lygmens pareigūnas. Tiek norėjau pasakyti. Kaip jūs teigiate, aš irgi tikrai mielai dalinsiuos informaciją ir atsižvelgsiu, atsižvelgsiu jūsų mintis nes tai yra bendras mūsų darbas ir siekis. Ačiū. Dėkoju, labai naudinga, naudingi pasisakymai dabar. Aišku, tos diskusijos e, vyks. Toliau ponas Žyp dabar perims pirmininkavimą. Aš per aštuonias pastarąsias, aštuonias pastarąsias naktis nakvoju skirtingose pasaulio vietose ir šiek tiek turiu problemų dėl laiko skirtumo, taigi ponas Žyp e, perims iš manęs e, pirmininkės kėdę. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau Jums palink... palinkėti atsigauti kuo greičiau. Šeštasis darbo atvarkės klausimas. Diskutuosime apie Tarybos reglamento, kurio įsteigiama ES valstybės nariai išorės sienų valdymo tarnyba, mm, valdymo agentūra, atsiprašau, pakeitimus. Turime AFETO nuomonę. Ir e, Libe komitetui ji yra pateikta. Libe komitetas sausio 25-26 kalbės apie e, pakeitimus reiškia, kad tiek afetas, tiek mūsų pakomitetis turi rengtis šiai diskusijai ir atitinkamai padiskutuoti apie tai, kas siūloma. Norėčiau padėkoti poniai Liokpiler už atliktą darbą. Praėjusiu metu spalio 14 diskutavome apie šią nuomonę. Tikrai įdomi diskusija vyko, nemažai nevyriausybinio organizacijų įsiliejo į mūsų debatus. Turime devynis kompromisinius pakeitimus Iš viso jūs apimate 44 pakeitimus. E, Chciałem jeszcze przypomnieć, że, że... Mm, Ir manau, kad e, šie visi pakeitimai yra apimti kompromisiniais pakeitimais šešilniai pranešėjai. EPP, socialistai, Aldė ir GUE prisidėjo rengiant dokumentą. Manyčiau, kad po ponios Lokbiller pasisakymo žodį suteiksime šešėliams pranešėms. Kaip prašom, kolegė. Dėkuoju, e, ponė pirminkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos mūsų pakomitečio sekretariatui ir parlamento teisės tarnybai už jų pagalbą renkiančią nuomonę. Neketinu leistis į visus e, pakeitimus ar su jais susijusias problemas. Turėčiau tik pasakyti, kad mūsų žmogaus teisų pakomitečio e, tikslas e, pasiekti, kad e, Frontexas geriau gintų žmogaus teisės, e, suvoktų jas ir gintų pagrindinius žmogaus teisų principus. Taigi mes siekime, kad Frontex palaikytų aukštesnius žmogaus teisų standartus negu kad anksčiau. Todėl reikia nepriklausomo įvertinimo. Mes taip pat norėtume, kad Frontexas būtų atviresnis, skaidresnis, Europos parlamentui atsiskaitytų reguliariai. Taip pat mes savo nuomonėje labai e, aiškiai norime formuluoti, kaip Frontexas turėtų gerbti žmogaus teisės. Ne, stengiamės, kad tekstas nebūtų labai abstraktus mes taip pat e, norėtume, kad Frontexas taip pat e, bendradarbiautų su kitomis žmogaus teisės ginančiomis tarptautinėmis institucijomis savo darbe. Tai tiek dėl turinio. Kalbant apie procedūrą, e, šią problemą mūsų pakomitetyje svarstame antrą kartą. Pastarąjį kartą svarstėme prieš kalėdą Strasbūre, po to buvau susitikusi keletą kartų su šešėliniais pranešėjais ir kitais parlamento nariais. Ir tiesą sakant, iki pat šio ryto galvojau, kad e, galėtume teikti tuos devynis kompromisinius pasiūlymus. Tačiau e, dabar, vykstant e, šiam posėdžiu, jau man susidarė uh, įspūdis, kad septintasis kompromisas e, nebegalioja, kadangi anksčiau tam pritaręs parlamentaras pakeitė nuomonę. Paskui e, lybė e, komiteto šešėlinis pranešėjas, ponas Komatsakas, e, taip pat kvestionuoja tam tikrus mano pasiūlymus. Dėl kai kurių galbūt mes e, sutarsime, čia problemų ilgas sąrašas, bet dėl pagrindinio esminio turinio čia gali iškilti problemų, tikimės, kad jūs išdėstysite tas problemas čia tiesiai. Kaip ten bebūtų, kol kas pavyko pasiekti keletą kompromisinių pakeitimų, tikiuosi jie išliks, yra keletas pakeitimų žodžiu ir aš e, kreipiausi į kitus e, parlamento narius, ar jiems jie būtų priimtini kaip kompromisiniai, tikiuosi, jie pasakys savo nuomonę. E, ponas Kumutsakos iš EPP taip pat pateikė keletą pakeitimų, kurie nėra labai artimai susiję su uh, vien tik tai žmogaus teisų darbo tvarkė. Jie labiau e, susiję su vyriausybių, e, nacionalinių vyriausybių ir Frontex e, sąsajomis, bet nepaisant to aš pritariu jiems ir sutinku, kad jie būtų įtraukti į mūsų nuomonę, žinoma, dėl to galtinai vėl turės apsispręsti lybė komitetas. Yra taip pat e, sutarta, kad visame dokumente mes nenaudosime angliško žodžio illegal, vietoj jo vartosime žodį irregular. E, e, tam pritarė nemažai parlamentarų ir aš tikiuosi, kad visame dokumente būtent tas pakeitimas ir bus padarytas. Jeigu aš teisingai supratau, AFET komitete dėl šios nuomonės bus balsuojama ketvirtadienį. Ačiū. Noriu paklausti, ar yra norinčiųjų pasisakyti Dėl pateiktų pasiūlymų ir pakeitimų. Κυρία Λοχμπίλε, για την συνεργασία που πράγματι είχαμε αναλυτικά. Ačiū už, už tą puikų bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. Pone pirmininkė, pasakysiu, kad šis tekstas dėl Frontex reglamento pakeitimo yra nepaprastai svarbus. Tai yra svarbu tiek politiškai, tiek teisėkuros prasme. Taigi šio pranešimo tikslas yra apjungti du aspektus. Pirmiausia, norime padidinti Frontex pajėgumus. Tuo pat metu norime padidinti pagarbą žmogaus teisėms. Taigi mums reikia apjungti tuos du aspektus. Akivaizdu, kad šios svarbaus teksto patvirtinimas turės tiesioginę įtaką tam, kaip yra sprendžiamos sudėtingos nelegalios migracijos Europoje problemos. Ir tą aspektą reiktų pabrėžti. Taip pat turėtume atkreipti dėmesį į nepaprastą Frontex svarbą šaliai partneriai esančiai prie ES išorės sienų. Jie e, vargiai susitvarko su nelegalios migracijos e, srautais. Tai, kad esu iš Graikijos, ponė pirmininkė, man, mane verčia ypatinga dėmesį skirti e, migracijos ir žmogaus teisių problemams. 90 procentų visų nelegalių migrantų, nelegalių, slaptų, kad ir kaip mes juos pavadintumėme, taigi 90 procentų tų žmonių uh, E, pirmiausia atsiduria Graikijoje. Tai yra jų pirmoji stotelė. Būtent dėl to savo pasiūlymuose aš e, stengiausi atspindėti šią labai sunkę realybę. Būtent šiuo faktu vadovaudamasis aš pateikiau savo pakeitimus, kaip EPP šešėlinis pranešėjas. Aišku, žmogaus teisės turi būti gerbiamos, bet Frontex pajėgumai neturi būti susilpninti. Kalbant apie ponios Lokbiller kompromisinius pakeitimus, aš jai noriu padėkoti už parodytą supratingumą. Aš tikrai labai atvirai žvelgiau į tą išsakytą susirūpinimą ir mm, aš suvokiau tai, kokie rūpešiai mane slegia. Vis dėlto negaliu viskam pritarti, ką siūlo ponė Liokbiler, nes vienas aspektas ypatingai neigiamų pasiekmių turėtų Frontex veiklai ir pajėgumams. Ir tas neigiamas aspektas pateikiamuose pasiūlymuose nebus kompensuojamas sustiprinta žmogaus teisų apsauga. Ir tie pakeitimai nesustiprina apsaugos labiau negu komisijos pasiūlymas. Akivaizdu, kad afete mūsų pozicijos pakankamai stipriai yra suderintos, nebejoju, kad mes susitarsime. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai, visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą rinkę dokumentačių. Ačiū. Ar yra norinčiųjų pasisakyti dėl pakeitimų, žodinių pakeitimų? Niekas. Gal ponia pranešėja, prašom. As, um, as now, uh, the... Aš neišklausiau visų šešėlinių pranešėjų, nei socialistų, nei guoja, nei liberalų šešėliniai pranešėjai nepasisakė, tai labai sunku čia apibendrinti tas diskusijas. E, kitų vardų aš negaliu kalbėti, nežinau, kokios yra jų pozicijos, taigi tikiuosi, kad rytoj ir poryt situacija bus šiek tiek aiškesnė, konkretesnė dėl to, kiek mes galime pritarti kompromisams. Uh, Na ir galiausiai dar norėčiau pasakyti, kad tikrai mano ketinimas nėra apsunkinti Frontexo darbą. Bet taip pat visuose kompromisuose aš, ne viename kompromise nenorėčiau siekti kito ekstremalaus varianto. Yra dokumentas, kur, jeigu bus dokumentas, kur kalbama apie žmogaus teisės gražiai, bet nėra priemonių įgyvendinti tų darbų, įdėkti tų žmogaus teisų standartų, tuomet aš turėsiu atsisakyti autorystės, bet tikiuosi, kad to neprireiks. Ačiū. Manau, kad tikrai rasime sprendimą. Dar Kolega prašo žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai stengsiuosi pasiekti visiems primtiną susitarimą. Tikrai nemanau, kad reiks atsiimti parašus po pakeitimais. Nebejoju, kad ponė Lokbiler padės mums pasiekti primtiną susitarimą. Tačiau aš norėčiau, kad tas susirūpinimas, kurį aš išsakiau, apima tik tai keletą ponios Lokbilio pranešimo aspekto. Norėčiau dar keletą komentarų išsakyti. Šiandien mes gal vieninteliai esame, kurie informavo ponio Lokbilio apie e, užimama pozicija. Akivaizdu, kad reikia palaukti kitų frakcijų e, reakcijos. Akivaizdu taip pat, kad mes tęsime e, darbus ir ieškosime bendro sprendimo. Ačiū. Manau, kad po šio pareiškimo ponė Liokpiller kartu su kolegomis ras sprendimą. Ponas Hauvit dar prašė žodžio, prašom. Norėčiau atsiprašyti ponios Lochbiller. Mes pasirūpinsime, kad mūsų praneš, šešėlinė pranešėja irgi e, pasisakytų, išsakytų mūsų frakcijos poziciją. Šiandien nepavyko į to padaryti. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że na tym... Ačiū. Manau, galime baigti šeštojo, šeštosios dalies atsiprašau nagrinėjimą. Dar liko vienas klausimas ir laiko tikrai mažai. 15 minučių. Septintas darbo tvarkės klausimas. EP narių, dalyvavusių užsienio reikalų komiteto delegacijoje, Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje, lapkričio 14-16 dienomis ataskaita. Dešimt parlamento narių vyko į generalinę asamblėją, taip pat ponė Lochpiller buvo delegacijos narė. Delegacija tikrai gali pasidžiaugti gausiais posėdžiais ir susitikimais. Ponas Leichtfridas taip pat buvo delegacijos narys. Daug buvo diskutuojama apie situaciją Afrikoje, ypač pietų Sudane. Be to buvo paliesta saugumo, saugumo tarybos problematika. Maničiau, kad Sudano klausimas buvo aktualiausias per vykusias diskusijas. Sudane įvyko referendumas, laukiame jų rezultatų. Pone Linė Advidson iš žmogaus teisų komisaro biuro Briuselėje yra čia šiandien salėje, todėl Jeigu ji nori, galėčiau jai suteikti žodį bei sakyti savo komentarus apie vykusią kelionę. Taip pat e, gal reiktų pirmą ponui Leichtfriedui suteikti žodį ir išsakyti nuomonę apie vykusios delegacijos kelionę. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, labai atsiprašau. At... Apgailestauju, kad tik 10 minučių liko e, mūsų posėdžiui. Na ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad buvo gerai parengtas delegacijos vizitas. Susitikome su aukštais pareigūnais ir turiu pasakyti, kad atrodo, kad e, po Lisabono sutarties e, tie pokyčiai atsispindi ir delegacijose, kai iš tiesų galime susitikti su aukštais pareigūnais, anksčiau dėja tai to nepavyk, ne visuomet pavykdavo padaryti, tai čia tokia bendro pabudžio pastaba. Kaip jūs, ponė pirmininkė, minėjote, minėjote pietų sudano klausimas, aišku, buvo vienas reikšmingesnių, kurį aptarėme. Uh, Ir visi partneriai, su kuriais susitikome, nebuvo dar nebuvo tikri, kaip vyks tas referendumas ir tikrai buvo nelengva parengti referendumą per tokį trumpą laiką. Na ir jungtinės tautos ėmėsi labai svarbių pastangų, tų pastangų ėmėsi ir kiti partneriai ir panašu, kad referendumas įvyko oficialiai gan sklandžiai bent jau kiek aš girdėjau iš spaudos. Kitas dalykas - žmogaus teisų klausimai bendrai, kiek jie yra susijęs su finansavimo klausimu. Na ir, aišku, suprantama, ekonominė krizė neleidžia jungtinėms tautoms sukaupti pakankamai lėšų kovai su žmogaus teisų pažeidinėjimais ir jungtinės tautos mano, kad valstybės narės tiesiog skiria mažiau lėšų toms organizacijoms, ypatingai kurioms skiria lėšas laisvanoriškų pagrindų. Čia viena problema. Na ir dar vienas toks ypatingas dalykas. Žmogaus teisų pakomitetis klausė, prašė išsiaiškinti, kaip vyksta darbo bendradarbiavimas tarp New Yorko ir Ženevos. Na ir mes manėme, kad būtų, būtų racionaliau galbūt daugiau dirbti Ženevoje, o ne New York'e. Tiesiog e, kelionė būtų pigesnė. Taip pat mes kalbėjome apie tai, kaip būtų galima elgtis tuo atveju, kai valstybės narės yra įtraukiamos į žmogaus teisų tarybos darbą. Tačiau tos pačios valstybės narės irgi nelabai jau yra pavyzdingos žmogaus teisų srityje, taigi kilo klausimas, ar reiktų joms daryti kokį tai spaudimą, ar nėra taip, kad jos tiesiog blokuoja situaciją, o ne padeda ją išspręsti. Na ir dar vienas klausimas, kuris buvo sprendžiamas, aptariamas, tai nėra žmogaus teisų klausimas, bet vis tiek labai įdomus. Europos Sąjunga dabar po Lisabono sutarties bando daryti didesnę įtaką jungtinių tautų sistemoje. Na ir bus sprendžiama, kas pasisakys už ES vardu. Na ir vyko balsavimai dar prieš mums atvykstant ir visos tos valstybės, kurios panašu yra aktyvios partnerės ES užsienio priekybos rytyje ir taip toliau. Du trečdaliai e, tokių valstybių balsavo prieš ES įtraukimą į šio klausimo sprendimą. Ir e, tų valstybių atstovams mes aiškiai pasakėme, kad e, mes netaip suprantame draugystę. Ir mums atrodo, kad nėra draugiška taip pasisakyti prieš Europos Sąjungą. Buvo ir kitų įdomių klausimų, kuriuos aptarėme, tačiau, na, bendrai kalbant, vizitas buvo labai įdomus, gerai suorganizuotas. Dėkojame tiems, kurie rengė tą apsilankymą ir delega, delegacija iš tiesų turėjo neblogai pasportuoti, nes Niujorke New tie biurai yra išmėtyti įvairiose vietose, reikėjo daug e, vaikščioti. Taigi tai buvo toks delegacijos marširavimas nuolatinis. Tai buvo irgi mums į sveikatą. Dziękuję bardzo panu posłowi za tą relację. No, żałuję, że nie możemy poświęcić pół. Ačiū už pateiktą ataskaitą. Tikrai gaila, jog neturime pusvalandžio jūsų ataskaitai pristatyti. Pone Lochpiller, gal dar nori pasisakyti? Um, yeah, only... Dėkoju, pirmininkė, nelabai ką beturiu pridurti prie to, ką pasakė ponas Lightfried. Mes susitikome su uh, Čilės atstovė, kuri dabar uh, vadovauja uh, jungtinių tautų moterų grupiai ir e, kalbėjome apie moterų konflikto zonose problemą. Mes savo rezoliucijoje taip pat e, šį klausimą nagrinėjame. Taip pat e, ji kalbėjo apie tūkstantmečio e, tikslus ir konkrečiai apie gimdyvių e, E, mirties e, e, situaciją ir ypatingos skurdo problemą. Kita kartą, būdama parlamente, Briuselėje ji prižadėjo atvykti į parlamentą ir informuoti mus. Dėkoju. Dabar aš paprašysiu ponios Arvicon pasakyti. Ačiū pirmininkė, kadangi laiko liko labai mažai, kalbėsiu trumpai. Aš ketinau papasakoti jums, e, kokie buvo, e, kokios buvo pagrindinės išvados po 65-osios e, sesijos. Maždaug 65 rezoliucijos buvo iš viso priimtos susijusios su žmogaus teisėmis. Nesileisiu čia jau yra 6.30 beveik. Pasakysiu tik, kad dauguma iš tų e, rezoliucijų buvo priimta bendru sutarimu. Bet žinoma, žiniasklaida daugiausiai dėmesio skiria toms, kurios netaip buvo priimtos. Taigi e, Generalinė asamblėja atskirai pažvelgė į Iraną, Mianvarą, Šiaurės Koreją ir vidurio rytus visų. E, pirmiausia, e, tom šalims buvo skirta iš viso, e, regis, septynios rezoliucijos. Taigi čia nieko naujo, kalbant apie tematinės rezoliucijas, tai buvo priimta rezoliucija, kurioje kalbama apie neteisėtus mirties nuosprendžius, e, buvo taip pat ir e, rezoliucija dėl e, seksualinės orientacijos, toks aktualus klausimas. Ir ES siekia, kad rezoliucijoje būtų atskirai paminėtos grėsmės skirtingos seksualinės orientacijos žmonėms, kai kalbama apie netei, neteisėtus mirties e, nuosprendžius. Iš pradžių e, tas tekstas buvo išbrauktas, bet paskui JAV e, reikalaujantis buvo atstatytas. Taip pat buvo primta atskira rezoliucija dėl mirties bausmės, raginanti uždrausti mirties bausmę. Buvo ir kontroversinių uh, E, rezoliucijų dėl ras, rasizmo ir religijų e, šmeižimo. Buvo dar keletas akcentų, kuriuos norėčiau paminėti. Generalinė asamblėja prieėmė naujas taisyklės dėl, uh, moterų, dėl elgesio su moterimis kalinėmis Europos Sąjungoje e, šioje, šioje srityje taip pat vyksta tam tikras darbas. 2014 metais bus rengiama konferencija dėl čia buvių teisių. Tad tiek e, ir e, ten norėjau pasakyti, nenorėdama pernelik išsiplėsti. Ačiū už tai, kad kalbėjote taip trumpai apie 85 rezoliucijas. Tikrai man padarė įspūdį, kaip jūs sugebėjote susidaroti su šią užduotimi. Reiktų pažymėti, kad artimiausiu metu bus e, suformuota delegacija keliausianti į Ženevą. Aštuntas klausimas, kiti klausimai. E, Pone Veržė norėjo pasisakyti šią temą. Euh, aš pradžioje prašiau, bet mane pirmininkė neteisingai suprato. E, prašiau, kad, e, suprantu, kad darbo tvarkė yra labai temta, bet prašiau, kad būtų skirta laiko aptarti situaciją Tunise. Taigi aš dar kartą kartojuosi ir labai dėl to atsiprašau bet ten įvyko baisių dalykų, šį savaitgalį dalykų tikrai labai dramatiškų. 20, 30 ar 50 žuvusiųjų, nužudytų, tiksliai dar nėra aišku, nes informacija, kurią gauname nuolatos, kas, kas valandą vis situacija kitaip nušviečiama. Taigi aš manau, kad mes turime imtis atsakomybės už to klausimo aptarimą Barbara kalbėjo irgi apie tai, ponia Šakė irgi dirba šioje srityje. Aš manau, kad mes turime reikalauti, kad galiausiai plenarinėme posėdėje vyktų diskusijos šiuo klausimu. Tai būtų tikrai puiku, tačiau mes, žmogaus teisų pakomitėtis, irgi turime kelti tą klausimą, turime pamastyti apie šią situaciją ir delegacija atsakinga už Tunisą irgi turėtų, santykiams su Tunisu irgi turėtų įsitraukti į šią diskusiją. Ir galiausiai man, man, man nebuvo suteikta galimybė dalyvauti toje delegacijoje. Taigi aš tikrai tiesiog noriu žinoti, kas vyksta toje valstybėje. Uh, ir tikrai kitaip turime dirbti. Kažkaip galiausiai aptarti tą klausimą. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Pone Arno mums sakė, kad ponios Ashton atstovės spaudai šįryt labai aiškiai pateikė pareiškimą apie tai, kas įvyko, bet aš turėčiau pasakyti, kad ši atstovė spaudai tiesiog pareikalavo, kad Sudanas. Niso valdžia susilaikytų nuo smurto, bet nėra pasmerkiama valstybė, nėra pasmerkiamas e, nužudimas, nužudimai, kurie vyko šį savaitgalį, tai iš tiesų yra neįtikėtina, kad nėra pasmerkiamas e, smurtas. ES. Tai iš tiesų yra skandalinga, mano, mano manimu. Kalbėjome apie žmogaus teisų gynėjus, kurie kenčia, kurie susi, susi, susi, susiduria su pavojumi. Ir tai yra tiesiog piliečiai, kurie e, išėjo į gatves protestavo ir kurie buvo nužudyti ir mes nepasmerkėme valstybės Sudano, kuris e, atliko tokius baisius veiksmus. Taigi aš manau, kalbant apie žmogaus teisės, įvykus tokiems baisiams įvykiams, kas įvyko Tunise, mums tenka atsakomybė pasmerkti tokius įvykius, nes kalba eina apie ES ir parlamento patikimumą, e, kalbant apie žmogaus e, teisų klausimus. Aš negaliu leisti, kad būtų, nebūtų pasisakoma apie šiuos įvykius Europos parlamente, plenarnėme posėdėje, bet taip pat ir šiame pakomitetyje, kuris yra atsakingas už šiuos klausimus. Ir aš tikiuosi, kad bus paskelbta de deklaracija ir komisijos vicepirmininkės atstovės spaudai pareiškimas tikrai nėra pakankamas. Ačiū, kolegė. Manau, e, jūs e, išsakėte teisingas mintis per kitą savaitę vykstančią plenarinę sesiją šis klausimas turėtų būti nagrinėjimas, taip pat per neįlynį mūsų pakomentai čia posėdį. Mm, mes jį aptarsime. Išplėstinio biuro formatu mes diskutuosime apie jūsų kalbamus klausimus. manyčiau, kad e, šventinis laikotarpis e, laikas, kuomet EP nedirbo, e, pasižymėjo tikrai dramatiniais įvykiais žmogaus teisų srityje. Apie tai kalbėjo pirmininkė savo pareiškimuose. Khodorkovskio, Lebedevo byla, rinkimai Baltarusijoje. Opozicijai, procesai, kurie tam savo. To... Tai opozicijos aktyvistų sulaikimas Baltarusijoje, įvykiai Tunise, visi šie įvykiai yra tikrai dramatiški. Viskas vyko kalėdiniu laikotarpiu. Aš nežinau, ar čia yra kažkoks ryšys e, tarp ir ar būtent dėl kalėdų ES institucijos, ES parlamentas nesugebėjo laiku sureaguoti. Kita trečiadienį susitiks Euronestas, diskutuos apie Baltarusiją, taip pat AFETAS e, diskutuos apie Baltarusiją. Tikrai atėjo laikas kalbėti apie šias temas. Negalime mes nuolaidžiauti, kalbėti tik apie dialogą. Reikia imtis veiksmų. O dabar, ponios ir ponai, baigėsi mūsų posėdžio laikas. Norėčiau padėkoti visiems dalyvausiams, ponė Liokbilė, dar. Um, Aš e, remiu tai, ką sakė ponė Veržyje. Reikia mums aptarti Tunisą. Ir galbūt, kai delegacija sugrįž, mes tam galėsime skirti laiką. Na, o dabar kitas dalykas. Nežinau, ar teisybė, bet EU Observer laikraštis parašė, kad e, e ponia Ashton paremė E, ginklų embargo poziciją Kinijos e, atžvilgių. Jūs žinote, kad e, tas embargo buvo įvestas po Tienmenio aikštės įvykių ir visą laiką iškyla kars nuo karto klausimas, kada tas embargo turi būti panaikintas. Aš nežinau, ar čia straipsnėje teisingai rašoma, bet e, reikėtų čia pasiaiškinti. Na, e, turiu pasakyti, kad jūsų, ponė Lochbiller, klausimas yra nepaprastai geras, jis susijęs su tam tikrais instituciniais klausimais. E, egzistavo, um, įvyko um, Europos e, tarybos e, posėdis e, gruodžio 16 ir 17, kuriame vyriausioji įgaliotinė pakeitė keletą strateginių dokumentų dėl Kinijos, Rusijos ir JAV tame tarpe ir kur buvo taip pat pateiktas dokumentas dėl ginklų embargo Kinijai tai jautrus klausimas. E, sankcijos, kaip žinote, yra Europos tarybos e, kompetencija. Tad aš siūlyčiau ponui Albertinį galbūt užduoti šitą klausimą ir galbūt e, per sekretoriatą galima bus kažkaip tuos dokumentus gauti. Jie nėra vieši dokumentai, žinau, kad jie buvo cituoti, žmonės jų klausinėja, bet parlamentui jie nėra buvę perduoti. E, ginklų embargo e, yra sudėtingas klausimas, galbūt e, čia aiškėja, kad Europos taryboje ir su išorės veiksmų tarnyba ryškėja naujas politikos formavimo būdas. Turime pasiaiškinti. Ačiū. Tikrai reikia apie tai diskutuoti. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiesiems. Ačiū kviestiniams svečiams, pirmininkas dėkoja ir vertėjams. O dabar baigime pusę. She, she